Yes, ladies and gentlemen, welcome to this ITRA meeting. I'm sorry. Labą dieną, sveiki susirinkę į ITRA komiteto posėdį. Atsiprašau, kad posėdžio pradžia vėluoja, bet e, žinote, kad streikuoja Bruselio oro uostas, kad kolegos vėluoja. Suprantiskime juos. Ir manau, kad jie tiesiog susidūrė su transporto problemomis šiandien. platesnių komentarų iš pirmininkės nesam gavę, tiesiog ponios Sartori šiandien nėra ir negali vadovauti mūsų posėdžiui ir jį turi kitų įsipareigojimų, tad man tenka pasakyti, kad ji negali dalyvauti į treposėdėje šiandieną. Pirmasis darbo atsakis klausimas yra išperkamosios nuomonės visuomenė. Ir ponui Filip Šepeman iš karto suteiksime žodį, kad pateiktų savo pranešimą. Envi komitete šis klausimas buvo nagrinėjamas ir mes nusprendėme taip pat e, šį klausimą aptarti savo komitete. Žodis iš karto ponui Filip Šepman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesak, nepateiksiu to paties pranešimo kaip Envi komitete. Tiesiog pateiksiu tą pranešimą e, pabrėždamas tuos aspektus, kurie domina jūs. Naudosiuosi skaidrėmis, tačiau man paskirtą laiką paskirsiu tam, kad pabrėžčiau tuos aspektus, kurie gali būti įdomus jums kaip komitetui. Uh, to... Europa nori pasiekti uh, augimo, įtraukaus ir išmanaus augimo. Tačiau uh, Dabar turimas vartojimo modelis nėra nei tvarus, nei įtraukus, nei išmanus. Vidutinė gamyba veikia štai kaip. Mes tiesiog einame į parduotuvę, perkame produktą, naudojame jį ir paskui jį išmetam. tai nėra labai išmintingas elgesys, nėra labai išmanus elgesys. Ir tai, ir tai turi labai reikšmingą poveikį. Jeigu pažvelgtume į standartus e, gamybos ir vartojimo, tai to norėtume pasakyti, kad įdom, vartotojų pirkimas nėra pats svarbiausias veiksmas vartotojams be abejo įsigyti daiktus patinka, tačiau e, daiktų naudojimas turi žymiai svarbesnę reikšmę. Ir svarbu, kaip vartotojas gali pasinaudoti turimų produktų. Galiausiai nuo pirkimo ir išmetimo tas produkto, tas laikotarpis tampa vis trumpesniu. Tai reiškia, kad daugiau naudojama medžiagų, daugiau naudojama energijos daiktams gaminti ir taip susiklosto ta tokia netvari situacija. Vartojimas mažėja. E, ir čia galėtume šio to pasimokyti. Pavyzdžiui, elektroninė įranga ir atskiros detalės e, taip yra planuojama, kad elektroninės įrenginiai, taip planuojama, kad tos smulkios detalės susulūšta po tam tikro vartojimo laiko. Ir dėl to tie daiktai yra palyginus pigus, nes padaryti iš prastų detalių. Dėl to būtent tas vartojimo laikas yra trumpas tokių gaminių. Tai yra, e, galėtume pasakyti, kad labiausiai populiarus pavyzdys šios rytyje būtų kompiuteriai. Kompiuteriai, serveriai yra tokių labai smulkių detalių, mikroschemų, kurios tiesiog sulūšta. Ir dėl to tenka išmesti visą įrenginį. Ir tai gali reikšti kelių tūkstančių eurų išmetimą. O jeigu remontuotume, prireiktų tai kelių tūkstančių eurų suremontuoti tai įrangai. Tas reiškia, kad e, kaštai yra pernelyg dideli. Ir ta, ta, tas, va, tas gamyba ir va, ta vartosnė taip apskaičiuota, kad neapsimoka taisyti sugedusios įrangos. Na, iš tikrųjų, tai nėra labai išmanu ar nėra pernelyg išmintinga. Galėtume paminėti kitą pavyzdį, tai yra ne tik kompiuteriai, bet ir pavyzdžiui um, mūsų turimi išmanus telefonai, iPhone'as pavyzdžiui. Labai dažnai sulūšta paprasčiausias mygtukas, kuris, kurio dėka galima įsijungti telefono ikonas. Vėlgi, Tai reiškia, kad tai yra ta gamyba, kuri nėra orientuota ilgalaikę vartoseną. Tai reiškia, kad yra pagamintas daiktas, kuris yra užprogramuotas sugesti po tam tikro laiko. Tai sukuria tam tikrą mentalitetą tarp gamintojų, bet taip pat ir tarp vartotojų. Ir tiesiog siūloma, siūlomas toks mentalitetas, kurio esmė yra išmeskim sugedusius daiktus. Tai nėra tvaru, kadangi tai skatina didesnį energijos vartojimą, didesnę gamybą. Tai nėra ir įtraukus procesas, kadangi tai skatin darbo vietų kūrimą Azijos šalyse, kur e, sudarytos keistos darbo ir polisio sąlygos, socialinės sąlygos. Ir būtent Ten yra gaminami tie daiktai, o reikėtų, kad tokia įranga būtų taisoma e, mažose ar vidutinėse įmonose, įmonėse ten, kur jinai naudojama. Taigi čia turime didžiulių rezervų. Bet e, tam reikia teikti paslaugą vietoje. Jeigu sukurtumėte paskatas, jeigu sukūriamos paskatos išmesti daiktus, m, mm, iš, išmesti, kai tik jis nebeveikia, tai reiškia, kad yra prarandama žmonių kompetencija, nes nėra prasmės tų daiktų taisyti, tai reiškia, kad dinksta darbo vietos, o kūriamos darbos vietos Azijoje, kur žmonės gamina tą naują įrangą. Tai reiškia, kad jauni žmonės taip pat neskatinami uh, mokytis E, papildomai techninių disciplinų, kad tą įrangą būtų galima taisyti vietoje. Išperkamosios nuomos visuomenė e, galėtų turėti tam tikrų privalumų. Čia galėtume paminėti ir kai, tokią savoką kaip dalymosi ekonomika. Tai reiškia, kad būtų teikiama, teikiamas į rinką produktas kartu pasiūlant paslaugas su juo susijusias. Tai reiškia, kad būtų ne tik parduodamas vartotojų produktas, ir svarbiausia būtų ne tik parduoti produktą, bet kartu parduoti produktą ir jam ir su juo susijusias paslaugas. Tai būtų susijęs su verslu, su vartotojais. Ir čia galėtume paminėti tiek verslas verslo iniciatyvą, tiek verslas vartotojams sritį ar iniciatyvą turime tokių produktų ir paslaugų sistemą, galėtume turėti tokią sistemą, e, kuri pakeistų tą primityvę gamybos ir išmetimo sistemą, galėtume tiesiog pakeisti kitą sistemą - produkto gamybos, pardavimo ir paslaugų susijusių su to produktu sistema. Galėtume e, pasakyti, kad tas susitelkimas prie paslaugų teikimo galėtų būti svarbiausias dalykas. Norėčiau pateikti porą pavyzdžių. Pavyzdžiui, verslas verslui srityje, pramonės sektorė, dažnai e, susidurėme su cheminių produktų gamyba. Sunku e, juos tvarkyti, tuos cheminius produktus, ir neišeina jų išmesti. Taigi, vyksta tų produktų gamyba ir tuomet įsigijama nuosavybė tų produktų, tačiau neįsigijama to tvarkymo kompetencijos. Tiesiog pramonė pateikia cheminius produktus, o paskui padeda juos e, sutvarkyti, išvalyti tą erdvę, kur tie produktai buvo naudoti ir tie chemikalai tinkamai apdorojami jau po vartojimo. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus verslo atvejs, nes e, Įmonė gali parduoti keletą kartų tą patį produktą. Taigi, atsižvelgėti medžiagų vartojimo ciklą, tai irgi yra pakankamai puikiai iniciatyva, e, nes tinkamai tvarkoma medžiaga. Kitas pavyzdys galėtų būti e, fotokopijų darimas čia vėlgi galima parduoti produktą ir kartu paslaugą. Vėlgi kalbame apie verslas verslus rytį. Įmonėms nebūtinai yra įdomu įsigyti kopijavimo mašiną. Um, įmonėms reikia pačių fotokopijų, o ne mašinų fotokopijavimui. Ir čia galima sugalvoti tikrai įdomią sistemą, nes, pavyzdžiui, įmonė gali pateikti e, mašiną išperkamosios nuomos būdu ir gali ją pakeisti prireikus. E, taip pat gali pasiūlyti įrangos priežiūros paslaugas ir panašiai. Ta pati mintis, kaip fotokopijuoklio, gali būti dematerializuota, nes galima parduoti tik tai pačią paslaugą, kopijų teikimo paslaugą. Ir jeigu tos kopijos galbūt pateikiamos nepa, neparduodant pačios kopijavimo mašinos, vėlgi vartotojas būtų patenkintas, nes įsigytų tik pačią fotokopijų paslaugą. Ir jam netektų įsigyti pačios kopijavimo mašinos. Vartojimus ir tie dar vienas pavyzdys galėtų būti, galėtų būti kaip Olandijoje pritaikyta pavyzdys. Namų ūkiams galima teikti valymo paslaugas. E, kai namų ūkiai nuomojasi skalbimo mašinas, o pats, pats produktas, ta skalbyklė yra neparduodama, o tampa, gam, o jinai yra gamintojo nuosavybė. Ir gamintojas pats rūpinasi priežiūrą tos, tos skalbyklės ir taip pat jos perdirbimu. Tai taip pat yra įdomus verslo atvejis, įdomus gamintojui, nes jis gali pasiimti tą skalbyklę atgal, gali ją perdirbti, gali taisyti keletą kartų ir keletą kartų ją panaudoti. Dar įdomesnis atvejis susijęs su tuo pačiu projektu būtų toks – gamintojas gali parduoti dematerializuotą paslaugą, pateikdamas tiesiog švarius skalbinius. Na, dažnai tiesiog neapsimoka turėti skalbyklės, nes tai nėra koks nors pasididžiavimo objektas. Ir dauguma iš jūsų turbūt net nemėgstate skalbti neįlyginti. Tad klientui būtų iš tikrųjų labai įdomus pasiūlymas. Ir jums, jeigu kas nors sakytų, kad štai jums neteks atlikti šito skalbimo ir lyginimo darbo, aš tiesiog jums pateiksiu po tam tikro laiko švarius skalbinius. Tai irgi yra labai įdomus pasiūlymas, kadangi skalbimo mašinos yra gamintojo nuosavybė. Aplinkosaugos požiūrių tai yra puikia iniciatyva, nes gamintojas veikia e, žymiai efektyviau panaudodamas mašinas. Nes jis veikia ne taip, kaip atskiras individualus vartotojas, įjungdamas skalbyklę dvi valandas per savaitę. Jis e, ją naudoja praktiškai keurą parą. Ir tai padeda sunaudoti mažiau energijos, tai padeda sunaudoti mažiau cheminių produktų. Ir tai taip pat yra įtraukus planas, kadangi paslauga yra teikiama vietoje, tai padeda sukurti darbo vietas vietose ir dažnai tas darbo vieta yra skirta žmonėms su nedidelė profesinė kvalifikacija. Tai štai Mes pateikime keletą įdomių verslo pavyzdžių, kurie regės galėtų būti tvarūs, išmanus ir įtraukus. Ir ko gero įdomu būtų panagrinėti detaliau šias iniciatyvas. Norėčiau apibendrinti, pasakydamas komitetui štai ką. Man atrodo, tai yra iš tikrųjų labai svarbu jūs, jums kaip Europos parlamento komitetui. Pirmiausia, negalime pasiekti tvaraus, išmanaus ir įtraukaus augimo be pramonės e, ir technologijų vystimusi 20-ame amžiuje, 21-ame amžiuje. Mums reikia žengti toliau. ES pramonė priklauso nuo žaliavų ir energetikos išteklių. Ta priklausomybė yra ne tik ekologinė problema, yra susijusi ir su saugumo įvairiausiais aspektais. Tai taip pat yra ekonominė problema gamintojų, nes jis turi energetiką ir žalėvas dažnai um, importuoti ir dažnai to žalėvų kainos kinta. Tai yra didžiulė problema gamintojų Europoje. Privalu šio aspekto nepamiršti. Šiaip ar taip turime įdėkti tris tokias politikas, kaip, pavyzdžiui, Japonijoje, kai politika yra sutelkta e, prie raginimo vartoti mažiau medžiagų ir panaudoti papildomai turimas medžiagas. Tai reiškia, kad turime įdėkti daugiau e, produktų ir paslaugų sistemų. Tai reiškia, kad reikėtų panaudoti daugiau tos turimus produktus, juos taisant, juos prižiūrint tinkamai, kad būtų galima juos papildomai uh, E, eksploatuoti. Tai padės kurti darbo vietas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir jeigu e, pažvelgtume į 20-ojo amžiaus ekonomiką, kai buvo raginama išmesti paprasčiausiai panaudotus daiktus, dabar tendencijos keičiasi. Nes tas išmetimas yra neproduktyvus, tai um, jeigu įdėktume tas naują sistemą, kaip parduodamas produktas su paslauga, tai nebus panacėja. Tačiau dabar įdėktos sistemos rodo, jog tokios sistemos padeda taupyti energiją. Norėčiau Jums pasakyti pavyzdį, kai kas iš Jūsų galbūt turite mobilaus telefono sutartį, kuri leidžia Jums pakeisti mobilųjį telefoną po dviejų metų vartojimų. Tai reiškia po labai trumpo laikotarpio. tarpio. O rezultatas yra štai koks. Vartotojui tai yra paskata išmesti puikiai veikianti produktą, telefono aparatą šiuo atveju. Kita problema yra ta, kad nėra su tuo susijusios jokios produkto perdirbimo schemos. Kitaip tariant, produkto E, ir paslaugos schema egzistuoja, tačiau ji netinkamai taikoma, nes e, veikiančius išmaniuosius telefonus siūloma išmesti. Ir to būdu energijos sunaudojimo daugiau, medžiagų daugiau. Ir tai yra e, problema, kadangi resursų ateityje ir išteklių mažės. Technologijos yra minimos kaip vienas iš svarbiausių aspektų. Tam galėtume irgi pateikti pavyzdžių. Biokūras, elektromobiliai ir panašus. Ką, ką rodo šie pavyzdžiai? Technologijos ir susitelkimas prie jų kaip čia mandagiau pasakyti, nebuvo labai sėkmingas projektas turime veikti žymiai efektyviau ir produktyviau, jeigu kalbame apie inovacijų dėgymą. Norėčiau atkreipti sudėmesį į Horizontas 2020 programą, kur kalbama apie tvarų, įtraukų um, ir išmanų augimą. Produktų ir paslaugos sistemos, sistemos yra minimos ir ten. Tiesiog turime labai nedaug makroekonomikos efektų. Tuo tarpu įprastinis technologinis vertinimas yra toks, kuris neleidžia tinkamai įvertinti socialinių inovacijų bei aplinkosaugos, bei poveikio aplinkosaugai. Taigi mes žinome, kad priklausome nuo to pereimo sėkmingo. Jeigu pažiūrėtume internetą, pamatytume, kad išperkamosios nuomos paslaugos ar finansinės paslaugos veikia, o 2007-2008 metais štai įsitikinome, kad paslaugos būtent stumia pirmin mūsų ekonomiką ir padeda kurti socialinę ir aplinkai draugišką ekonomiką. iš perinam laikotarpio valdymo žinome, jog turime sukurti galimybių didesniam eksperimentavimui ir mokymuisi. Ko gero būtų puikiai mintis, jeigu horizonto 2020 pagrindų būtų galima sukurti tas eksperimentavimo vietas kur galima būtų išbandyti produktų ir paslaugų paketo sistemą. E, partnerystė tarp gamintojų, vartotojų, organizacijų ir verslo taip pat būtų puikiai proga. Galbūt galima panašių priemonių ir kitų numatyti, kurios irgi gali pasirodyti besančios įdomi iniciatyva. Tiesiog turime išsiaiškinti, kaip galėtume sukurti šią partnerystę mm, išperkamosios nuomos įmonėms, kad galime pereiti prie e, tvaraus, įtraukaus ir išmanaus vystimosi. Ačiū. Labai ačiū. Panašiai Pilmanui. Pone Merkis paprašė žodžio. Ji buvo viena iš e, šios dienos susitikimo iniciatorių, taigi prašau, Judit. Ačiū pirmininkė, ačiū pana Šepelmanui. Laimiai nebuvau vienintelė iniciatorė šių diskusijų, nes ir kitiems kolegoms šios temos rūpi, matau kolega Florence iš aplinkosaugos komiteto, kuris taip pat pritarė mano raginimui atlikti tyrimą vertinant e, inovacijas. E, įdomi išvada yra ta, kad būtent verslo modelis, o ne skiri produktai skatina inovacijas. Ir dažniausiai žmonės yra skatinami įsigyti už tų technologijų produktus, kadangi tai yra vertinama kaip inovacija. Tačiau Xeroxas atliko tam tikrą tyrimą, kurio metu paaiškėjo, kad e, būtent ne naujas e, produktas, o verslo modelis padėjo jiems užsitikrinti didesnę verslo sėkmę. Todėl aš manyčiau, kad e, politikai turėtų ateityje daugiau dėmesio skirti verslo modeliui, o ne atskirų produktų skatinimui. Jis būtent verslo modelis atitinkamai užtikrina ir ekonomikos augimo galimybės. Mes negalime uh, aukti ekonomiškai taip kaip anksčiau, ar remdamiesi vien tik gamybos apimčių didinimu mes turime pasiremti atitinkamais verslo modeliais, nes dabartinį sistemą mes naudojame daugiau gamtinių išteklių ir tokiu būdu pagaminama daugiau atliekų ir daugiau tokių produktų, kurie mums nereikalingi, kurie yra išmetami. Todėl dabar matome, kad gamyba išsikėlė iš Europos į tokius kraštus kaip Kinija, kur gamybos sąnaudos, darbo jėgos kainos yra mažesnės, taigi dabartiniu modeliu vadovaudomis ir remdomis mes iš ekonomikos krizės neišbrisime. Taip pat reikia atkreipti dėmesį tokius verslo modelius, kurios pastelkus naudojama mažiau gamtinių išteklių, mažiau žaliavų Ir šis modelis mano vertinimu netaps tuo receptu nuo visų lygų, nes tokio recepto apskritai nėra, tai bus tik tai viena dėlionės dalelė. Kalbant apie paslaugų pirkimą, kurį jūs pristatėte, Tai aš gavau keletą klausimų susijusių su tokiamis paslaugomis, ar ta sistema būtų prieinama ir įperkama mažiau pajamų turis, turintiems žmonėms. Dabar manau, kad įprieinama tik elitui. Ir kaip reikėtų skatinti tokių sistemų įperkamumą. Nemažai netgi yra pateikiama tokių pavyzdžių, kuomet parduodamos ne elektros lemputės, bet e, pati šviesa kaip paslauga. Philips įmonė teikia tokias paslaugas, aš čia nebandau nieko reklamuoti, tačiau e, turint omenyje, kad teikiant tokias paslaugas Philips įmonė turėdavo apmokėti ir paslaugas perkančių asmenų e, sąskaitas už elektros energiją, todėl buvo suinteresuota naudoti kuo taupesnės elektros lemputes. Jūs e, minėjote tą gausybę sutarčių, kurias reikia administruoti. Taigi, kaip e, vyriausybės galėtų pat padėti vartotojams administruoti tas sutartis, ar dabartinė teisinė sistema yra pritaikyta prie tokių naujų verslo modelių, nes ES veikia reglamentai, kuris garantuojamos vartotojų teisės. Ar ta dabar galiojanti teisinė sistema yra pritaikyta prie jūsų išperkamosios nuomos e, visuomenės e, sistemos ar e, mokestinė sistema yra prie jos pritaikyta. Taip pat mes juntame ir tam tikrą psichologinį pasipriešinimą. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra nemažai televizijos aparatų nuomos atveju ir Reikia pastebėti, kad mažesnės pajamas turintis vartotojai galiausiai turi mokėti daugiau nei e, sumokėtų, jei būtų nusipirkę televizijos aparatą. Taigi ar tai yra tikrai pats primtiniausias ir tinkamiausias modelis mūsų visuomenėje. Ar bus dar antras klausimų atsakymų ratas, ponė Rodė? Gerai, tuomet pasilaikysiu kitus klausimus e, antrajam ratui, kadangi žinau, kad yra komisijos atstovai, aplinkos saugos, tai yra aplinkos generalinis direktoratas, noriu padėkoti, kad jo atstovai atvyko. Ir taip pat manau, kad mokslinio tyrimų technologijų plėtros direktoratui e, Tai taip pat turėtų būti svarbi tema, ypač sutartinių įsipareigojimų, administravimo klausimas ir ekonomikos skatinimo modelio aspektai. Taigi būtų taip pat ir klausimas komisijai, e, kokius pasiūlymus galėtų įtraukti į savo siūlomus rengiamus politinius sprendimus. Ačiū dabar ponas Prodi kalbės. Labai ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėms ir ponė Merkius už iniciatyvą. Tai yra labai įdomus, labai svarbus suinteresuotiems regionams dalykas. Aš norėčiau už tai ką pridurti. Galima kalbėti apie nuosavybės atskirimą ir čia kalbėtojas nutyla. Ar nėra vertimo klausimas? Quindi il, la, quello, oltre al... Ehm, Taigi, kaip sakiau, šalia tų priežasčių, kurios jau buvo paminėtos, manau, kad šios sistemos išperkamosios nuomos visuomenės e, tikslas yra atskirti visuomenę nuo gamintojų. Tas atskirimas gali būti daug greitesnis, nors kita vertus tai yra toks išskirtinis naudojimas, o šiaip mums turėtų pavykti sukurti tokias naudojimo sąlygas, kada mūsų ištekliai būtų naudojami racionaliau ir produktyviau. Ir žinoma, ta išperkamoji nuoma gali paskatinti tokią bendro turto supratimo, bendro turto supratimą ir daug vienkartinį išteklių panaudojimą. Visa tai būtų daroma tam, kad būtų efektyviau naudojami ištekliai. Tai yra be galo svarbu, mano nuomonė. Kaip čia geriau suformulavus? Akcentuodami bendrą turtą, ko gero, greičiau ir lengviau sukursime tvarę visuomenę. Man tai yra tarsi parengiamasis darbas. Jeigu tokią sistemą skatinsime, kai galima prieiti atitinkamų būdų prie išteklių. Jeigu skatinsime būtent tokią sistemą, kuri būtų ir efektyvesnė, ir uh, labiau apsimokanti negu ekskluzyvinės nusavybės sistema. Tai jau labai gerai bus, tačiau kita vertus, tokiu būdu mes ir efektyviau ir tvariau naudosime gamtos išteklius. Ir ne tik tais juos, bet dar ir darbo įrankius. Ačiū. Ponas Florens. Ja, Ačiū, norėčiau kalbėti gimtają kalbą, kadangi man šiek tiek pilvas sopa šiandien. Pranešimas tikrai yra įspūdingas, tačiau aš esu pats smulkus verslininkas ir skatėjęs tą pranešimą savęs klausiu, kokiu dabar turėtume priemonį imtis. Manau, kad mums reikia patarimų. aišku, savame suprantama, mums aišku, kad reikia tausiau naudoti energijos išteklius, tačiau puikiai žinote, kaip tai yra sudėtinga ir su pasiūlymu aš visiškai nenorėčiau atmesti, to netgi negalima padaryti, tačiau norėčiau iš jūsų kaip e, žinoma instituto atstovų sužinoti, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, kaip pavyzdžiui verslininkas įdarbinantis pusantro tūkstančio darbuotojų džiaugiasi, kad e, neturi, neprivalo pirkti naujo ekskavatoriaus, gali jį pirkti iš perkamosios nuomos būdų, nes jam reikia apivartinių lėšų, o apivartinės lėšos skolintos, žinote, kad brangiai kainuoja šiuo metu. E, tačiau ką turėtume daryti, kad e, pagerėtų išperkamosios nuomos įvaizdis, nes mano šalyje išperkamosios nuomos įvaizdis e, nėra labai geras. Taigi, manau, kad reikėtų savo modelį labiau orientuoti į praktiką. Aš jūsų pasiūlymo turinio neginčiu, nekvestionuoju, tačiau norėčiau jį geriau suprasti. Taigi, prašau jūsų pagalbos. Ačiū, ponai Florensui. Galbūt e, komisijos atstovai taip pat norėtų sureaguoti bent jau į ponios Merkis klausimą, prašau. Ačiū pirmininkė. Su Alberta Preinti, aplinkos generalinio direktorato atstovas koordinuoju mūsų direktorate tvarios gamybos e, darbo grupės veiklą. Pranešimą mes vertiname kaip labai įdomų, gerai parengtą, atsakant į klausimą dėl politinių priemonių, kurių reikėtų imtis siekiant, e, kad visuomenėje labiau plistų išperkamosios nuomos paslaugos. Šiuo metu daug diskutuojame šiuo klausimu kol kas neturime gavę aiškių įgaliojimų dirbti vien tik šioje srityje. Mes labiau skatiname tvarų tausų vartojimą, tačiau šiuo metu renkame informaciją iš įvairių sričių ir šaltinių, nes su šia tema susiję taip pat ir tokie klausimai kaip gaminių naudojimo trukmė, vartotojų elgsenos rinkoje pakeitimai. Ir kartu su SAMKO generaliniu direktoratu mes bendradarbiaujame, siekdami vertinti padėtį ir pateikti tinkamus pasiūlymus, taip pat siekime pasinaudoti esamomis priemonėmis, tokiamis kaip eko dizaino pasiūlymai, siekiant e, tausiau naudoti išteklius, sudaryti geresnės sąlygas tam tikrų sudėdamųjų gaminių naudojimo trūkmiai, tarkime, dulkių siurblių atveju. Taip pat e, įsteigėme darbo grupę, kuri rengia verslo modelius e, ir aukšto lygio išteklių veiksmingo naudojimo, tausaus naudojimo platforma yra kuriama, kuri koordinuotų veiksmus atskirų valstybių narių lygmenių. Taigi mes siekiame tvaraus vartojimo ir jį galime užtikrinti dėkdami priemonės įvairiose sritise. Mokestimo klausimai, kaip minėta pranešime, yra svarbus, tačiau šis klausimas yra pakankamai sudėtingas, nes komisija negali kištis į mokesčių sritį. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar steiksiu žodį panašiai per mane. Paimti man tą šepelmaną. Nu, žiūrėk. Pone Florencijai. Nesu aš verslininkas, taigi nenoriu jums nieko parduoti. Tačiau manau, kad šiuo metu galime stebėti tokius procesus Europos visuomenėje ir už jos ribų. Vartotojai yra aktyvūs internete, įvairius aukcionai vyksta, mainų aukcionai, remonto paslaugų ir e, vystosi tam tikra skira ekonomikos sritis, kuri nelabai, kad turi bendras su ES pramonės politika ir mes nežinome, kaip ta jau kelis metus besivystanti ekonomika koks jis bus poveikis Europos Sąjungai ypač krizės akivaizdoje, todėl galiu tik paraginti pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis ir sistemingai įvertinti tą ekonomikos sritį, nes būdamas mokslininku šiuo metu dar negaliu jums pasakyti, kokius šios ekonomikos aspektus turėtume vertinti teigiamai ir kokie jų yra neigiami Taigi mums reikia jūsų pagalbos, jūsų raginimų, nes mes galime tik reaguoti į vykstančius procesus ir galiu pasakyti, kad šiuo metu tikrai mokslininkai negali jums pateikti jokių modelių, nes ir krizė parodė, kad paslaugų mes nelabai suvokiame šiuo metu nei technologijos, nei mokslo sritise. Egzistuoja toks mokslas, kuris vadinasi perėjimo procesų valdymo menas, kuomet atitinkamai siteveikiantis mokslininkai stebi tam tikrus procesus ir gali parengti tam tikras ar rekomendacijas. Turime sukurti tam tikrą eksperimentavimo erdvę mažoms vietiniams įmonėms, pavyzdžiui, taisimo paslaugų srityje, nes Europoje egzistuoja išperkamosios nuomos įmonių tinklas ir verslininkai, kurie jau daugelį metų dirba panašių paslaugų teikimo srityje ir mes galėtume apibendrinti sukauptas žinias ir galėčiau pasiūlyti tam tikra inovacijų partnerystės priemonė, galbūt horizonte 2020 yra ir mažesnio masto priemonių ir būtent tokias priemonės siūlyčiau dėkti artimiausių metų, nes kol kas mes negalime tikrai pasakyti, kad tokia ar tokia priemonė būtų tinkamiausias receptas. Galime tik konstatuoti, kad vyksta labai daug įvairių procesų, žmonės nenori kaupti, vartojimo produktų atliekų, kurios e, po to yra išmetamos. Ir netgi kai kuriuose e, grupėse visuomenės žmonės nenori turėti vairuotojo pažymėjimo nori kitais būdais naudotis transporto priemonėmis arba automobiliais, taigi mes dabar turime stebėti vykstančius procesus, kaupti patirtį ir tik vėliau galėsime jums pateikti atitinkamas rekomendacijas. Ačiū. O pono Prodžio minėtas aspektas taip pat yra labai svarbus gaminių ir paslaugų sistema, kuomet e, daugiau paslaugų siejama su įprastinio vartojimo prekiamis, su formuojant naujus nusavybės santykius, atsižvelgiant į vartotojo poreikius, į tai, ar vartotojai labiau rūpi turėti skalbimo mašiną, ar jam labiau rūpi švarus skalbiniai. Taigi yra labai daug gaminių, kurie kurių mums iš tiesų nereikia ir mums būtų galbūt daug lengviau gyventi, jeigu nereikėtų jais rūpintis, valyti nuo jų dulkes, e, juos rušiuoti, e, prižiūrėti, remontuoti arba keisti. Vartotojai turi tokių kintamų poreikių ir manau, kad mūsų pramonė kol kas dar nėra tinkamai pasirengusi prie tokių e, vartojimo pokyčių. Kai kurie modeliai jau pradeda atsirasti, aš e, apie juos kalbėjau, pristatydamas tyrimo išvadas, tačiau tos naujovės, kurios vyksta, jos turi būti stebimos ir vertinamos. Pone Merkis. Dank voorzitter, dank uh, uh, meneer Seppelman, uh, dank collega's. Wat goed dat het hierover. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Šepilman. Labai gerai, kad apie tai kalbame. Pana Šepilmenai, jūs sakote, kad mes, kaip ES politikai, turėtumėm šią sritę, sritimi užsiimti, tačiau mes ją ne, nepakankamai užsiimame. Jūs kalbėjote apie pasidalymo ekonomiką, apie daugelį naujovių. Galima pagalvoti. Žinoma, galima tiesiog įsivaizduoti, kad apie tai kalbant mes paliečiame didžiulį potencialą jūs kalbate ir apie įvairias galimybės, kurios atsiveria. Jūs kalbate apie tai, ką reikėtų padaryti mokesčių sityje, jūs sakote, kad darbas e, dar per, per, per brangus ir per pigus, e, per pigus e, gaminiai, energija, žaliavos ir panašiai. O būtent mokesčiai yra tokias rytis, kurio, kuri nepriklauso nuo mūsų, tad reikėtų kažkokiu kitų kelių galbūt eiti. Komisija kalba apie tvarų vartojimą. Aš manau, kad e, pramonės komitete apie tai verta pašnekėti. E, Tvarus vartojimas yra labai svarbu, tačiau labai svarbu taip pat remti ir inovacijas, pramoninius modelius. Kol kas to nedaroma. Maničiau, kad e, kalbant apie mokesčius, nors jei tai ir nėra mūsų kompetencija, reikia kažkokio naujo pagrindo, reikėtų pasižiūrėti, kaip sutartis valdyti geriau, reikėtų pas, pasižiūrėti, galbūt komisaras Krūsas reikėtų, turėtų pasižiūrėti, kaip elgtis su, su, e, su kompiuteriais, su kompiuterių tinklais. Žodžiu, jeigu reikėtų, jeigu norime paremti viską, apie ką šiandien kalbame, reikėtų veikti reikėtų atsižvelgti į viską ir, ir imtis taip pat atitinkamų priemonių. Žinoma, tai apie ką kalbate labai įdomu, jūs kalbate apie įvairias galimybės. Žinome, kad komitete yra tam tikras pasiskirstimas darbais, e, tačiau reik, tai yra toks, reik, toks dalykas, kada reikia uh, reikalingas visas komisijos bendradarbiavimas, visų komisijos direktoratų, direktoratų bendradarbiavimas. Reikia, kad tie direktoratai iš tiesų glaudžiai tarpusavėje bendradarbiautų ir kad klausimą iš šį atsakymą duotų visi komisarai. Aš galiu pasakyti, kad e, netokią mokslinę versiją esu parengęs, kadangi labai domiuosi šiuo projektu. Aš e, parašiau e, išperkamosios nuomos e, visuomenė nemokšoms. Tai e, pavyzdžiui, įmonė Mišla ne tik pardavinėja sunkvežimių padangas, bet per, pardavinėja ir kilometrus. Visą tai pamatysite skaitydami mano knygą. E, nes kai pamatysite, jie pardavinėja ne tik tais padangas, jie paskui tas padangas su, superka, jie jas perdirba e, ir, sakykime, e, galima iš perkamosios nuomos mokesčių pirkti ir elektrinius automobilius. Tačiau kita vertus, išperkamoji nuoma nelabai gerą vardą visuomenėje turi, labai daug E, dalykų galima perdirbti šimtų procentų ir lemputes, ir telefonus, ir, vis, ir, ir daugelį kitų dalykų. Tokių dalykų kaip sofa išnuomoti e, negali, negalima, bet galima išnuomoti, pavyzdžiui, pra, na, naktį praleidi, nakties praleidimą ant sofos. Aš čia pirmonai dar vieną klausimą turiu, taip pat norėčiau padėkoti poniai Merkis um, už tai, kad ji pritarė šią aplinkos komiteto iniciatyvą. Grįžtant prie pono Prodžio klausimo, kuris uh, minėjo apie būtinybę perdirbimo vertę padidinti ir mobiliųjų telefonų atveju Yra nemažai įvairių teisės aktų priimta dėl perdirbimo, tačiau pati pramonė dar nelabai daug jų perdirba. Tačiau, pavyzdžiui, perkant kokį nors e, vikšrinį traktorių arba ekskavatorių, kuris 30 tonų sveria, tai nelabai yra kitokių galimybių išskyrus tik tai išperkamąją nuomą ir čia perdirbimas taip pat netlieka tokio svarbaus vaidmens, sakykime, kokiu, kokiu priemonių galėtume imtis, kad paskatintume šios procesus. Kitas e, pavyzdys yra susijęs su Michelin e, įmonės e, siūlomu padangų keitimo modeliu, kurį pasitelkus ir išperkamosios nuomos modeliu būtų galima 30 procentų prailginti naudojimo laiką ar vidutinio visuomenės sluoksnį pritaikomas šis modelis, ponė Gutieris. Dėkoju. Aš šiek tiek pavėlavusi atėjau posėdį ir su dideliu susidomėjimu išklausiau tų pastarųjų pastabų mūsų aptariamų klausimų. Jūsų siūlymas siekia žymiai daugiau negu tik techniniai sprendimai, nes jūs kalbate apie naują žingsnį kultūrinės revoliucijos linkui. E, tai reikštų, kad visuomenė turėtų pradėti elgtis kitaip, nes besaikis vartojimas nuskurdina mus. Turime mažiau išteklių. Taigi aš esu politikė ir man yra svarbu štai kas. E, marketingas yra labai svarbus dalykas. Neužtenka pasakyti perdirbkim tą ar perdirbkim aną. Tiesiog reikia laikytis naujo požiūrio mūsų turimų daiktų e, klausimų. Uh, Nebūtina turėti daug mašinų ar daug kažkokių daiktų. Tiesiog e, kalbame apie aplinkos išsaugojimą, kalbame apie tinkamą turimų daiktų panaudojimą. Tad mano klausimas būtų toks. Ką galėtume daryti, kad ta kultūrinė ir filosofinė koncepcija galiausiai taptų kūnu? Klausimų atsakymų ratas, ponas Šepilmanai žodis atsakyti užduotus klausimus. Ähm, ja, also die schwierige Situation. Padėtis buvo äh, er pakankamai sudėtinga, aplinkybės sudėtingos atliekant tyrimą, nes išperkamosios nuomos bendrovių veiklos äh, atžvilgių buvo galima rasti tik nuomonės už ar prieš. Likščioliniai tyrimai jų išvadose buvo teigiama, kad tokį modelį būtina skatinti jam pritarti, nes jis turi daug teigiamų aspektų arba išvados būdavo griežtai neigiamos. Taigi, naujas mūsų tyrimo aspektas yra tas, kad su e, produktų paslaugų sistemos esant tam tikromis sąlygomis gali turėti daugiau teigiamos įtakos e, poveikio nei iki šiol. Mobiliųjų telefonų atveju būtų galima pateikti atitinkamą pavyzdį, nes galėtume įsivaizduoti, kad ateityje mobiliųjų paslaugų teikimo sutartys gali būti sudaromos pasitelkus išperkamąją nuomonę ir uh, prieš tai sukūrus atitinkamą mobiliųjų telefonų perdirbimo antrinio panaudojimo sistemą, nes kol kas nėra pateikta visapusiškai priimtinų atsakymų į klausimus, kaip reikėtų tvarkyti su panaudotais arba e, senais mobiliaisiais telefonais, kaip juos reikėtų perdirbinėti. Aš tik dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, reikėtų toliau stebėti, diskutuoti apie produktų paslaugų sistemų sukūrimą, įvertinti, kokios e, produktų paslaugų sistemos veikiančios dabar uh, nėra tinkamos, nes jos nėra nei pažangios, nei e, įtraukios, nei kitaip veiksmingos, tam, kad galėtume pateikti pasiūlymus dėl būsimųjų šios naujoviškos sistemos pokyčių. Tačiau šiuo metu tiek politikai, tiek mokslininkai neturi galimybių tinkamai uh, ir adekvačiai įvertinti produktų paslaugų egzistuojančių sistemų. Technologinių požiūrį jos yra vertinamos, tačiau socialinių inovacijų požiūrių vertinimas dar nėra pakankamo masto. Ta puikiai žinome, nes patys e, koordinuojame plataus masto projektą, aš asmeniškai koordinuoju šioje srityje ir geriausia Europos e, institutai šiuo metu svarsto, smegenų centrai svarsto, kokius kriterijus reikėtų nustatyti, kad būtų galima įvertinti socialinių ir inovacijų požiūrių produktų sistemų veiksmingumą. Manau, kad išperkamosios nuomos visuomenė galėtų būti puikus bandomasis projektas, siekiant tikslingai ir skatinant naujoves vertinti šios klausimus. Pirinkas, ačiū ponai Šepelmanui, dėkojame už jūsų įdomias mintis, už jūsų pranešimą. Dėkojame, kad atvykote. Paplokime ponai Šepelmanui. Dabar paskelbsime minutės petruką ir po to tęsime posėdį. next meeting program is the consideration of the draft opinion on the budget. Dabar kalbėsime apie biudžeto projektą. Pranešė šių klausimų yra ponas Butikov ir žodis jums, gerbimas kolega, prašau. Danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Užbėgdamas už akių prieš e, pristatydamas e, išsamesnę informaciją noriu pasakyti, kad esame patekę į tokią miglotą situaciją. Komisija norėtų iki šių metų birželio mėnesį 14 metų biudžetą parengti, tačiau oficialiaus komisijos pareiškimo šią temą dar nebuvo paskelbta ir dar komisija laukia tam tikrų sprendimų, nuo kurių priklausytų šis žingsnis, pirmas sprendimas turi būti priimtas ECOFIN taryboje. Gegužės 6 dieną buvo e, trilogė patvirtintas kompromisas dėl 14 e, metų biudžeto, kuri turėtų sudaryti trys dalis. Tačiau šiuo metu vyksta aršus politiniai ginčiai dėl šio kompromiso. Jungtinės karalystės e, pozicija yra nemokėti nei euro daugiau į ES biudžetą, tuo tarpu kitos šalis Vokietija, Prancūzija ir Danija daugiau dėmesio skiria tam tikram suderėtam lygiu, taigi e, dar neaišku, ar rytoj pavyks susitarti. Jeigu susitarti nepavyktų, tuomet e, jei teisingai suprantu gaunamą informaciją iš įvairių pusių parlamento pritarimas dėl vidutinio laiko tarp finansinės programos ir numatytų asignavimų ribų tas parlamento pritarimas taip greitai neteitų, jeigu ekofine būtų susitarta, tuomet parlamentas turėtų pareikšti ar savo nuomonę dėl daugiametės finansinės programos su aukščiausiamis e, asignavimo ribomis ir tik tuomet komisija galėtų pateikti 14 metų biudžeto projektą. Tokiamis aplinkybėmis norėčiau ypač atkreipti dėmesį į padarinius susijusius su diskusijomis dėl daugiametės finansinės perspektyvos ir su šių diskusijų svarba mūsų komitetui Pirmoje A kategorijoje numatyta sumažinti asignavimus 38 milijardais eurų. Biudžeto asignavimų mažinimas numatomas svarbiose 2000, Europo 2020 strategijos rytise pavyzdžiui, infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai numatytas asignavimo mažinimas 42 procentais, energetikai 44 procentais, informacijų komunikacijų technologijoms E, netgi 80 procentų, Kopernikus 35 procentais, Galilėjo 34 procentais, bendrai horizontas 2020 turėtų prarasti 10 milijardų eurų, tai yra 12 procentų mažiau, Erasmus programai numatoma 15 procentų mažiau lėšų, kosmė programos finansavimas taip pat mažinamas 50 procentų iki 2 milijardų eurų, palyginti su pirminiu komisijos biudžeto projektu atsižvelgiant į kosmė programos finansavimo sumažinimą, kyla klausimas bent jau man, ar teisingai elgiamės kosmė, e, kosmės programos finansavimą numatydami, nes su panu Tajani ir kitais mes siekiame, kad ta programa būtų naudinga MVI. Čia taip mažinant finansavimą kyla klausimas, ar apskritai tokios mini programos yra prasmingos. Pirmoje A kategorijoje tik tai vienoje srityje nėra numatyta asignavinimų, asignavinimų mažinimo, tai yra brandalinė energetika, galbūt kai kuriems tai būtų gera žinia. Aš, ponė Roli, žinojau, kad čia uh, e, žinia jūs pradžiuginsiu. Jo, tave taip pat. Dar vieną aspektą noriu atkreipti jūsų dėmesį, nes e, dėl šio klausimo tam tikrą prasme nesutarėme su komisija, taryba savo išvadose kalba apie tai, kad Erasmus ir Horizontas 2020 programoms turi būti numatytas papildomas finansavimas 14 metais palyginti su 13 metų asignavimu apimtimis komisija į tas rekomendacijas tuo tarpu neatsižvelgia. Aš manau, kad taip elgtis yra netinkama. Dar vienas klausimas, dėl kurio lygia šiek tiek neaiškumų, svarstant įvairias idėjas, kurios dar nebuvo išgrynintos. Tai yra klausimas, ar negalėtume pasitelkti to lankstumo, apie kurį visi kalba ir kompensuoti tą pirmosios A kategorijos asignavimų sumažinimą iš kitų sričių. Tai yra, jeigu atsirastų iš kitų kategorijų nepanaudotų lėšų, kad jos automatiškai būtų perkeliamos į pirmąją A kategoriją. Toks kyla klausimas, į kurį kol kas atsakymo nėra. Todėl galėtų, galėtume dar šiuo atveju uh, užimti šiuo atžvilgiu aiškę poziciją. Savo nuomonės projekte siūlau daugiausiai ką tik pristatytus uh, aspektus, dėl kurių mes visi sutarėme, dar tik noriu priminti, kad anksčiau visuomet sutardavome dėl to, <clears throat> nepriklausomai nuo to, kaip vertiname didelio masto infrastruktūros projektus, jiems reikia numatyti atskirą finansavimą, ne daugiametės finansinės programos kontekste ir netaikyti jiems jokio lankstumo, nuostatų, nes e, tie didelio masto infrastruktūros projektai suvalgo dar daugiau pirmosios A kategorijos lėšų. Paskutinė pastaba susijusi su geresnių veiksmų koordinavimu tarp es institucijų ir valstybių narių. Tvarkaraštis yra toks, kad gegužės 21 dieną baigėsi 12 val. pakeitimų teikimo terminas. Jeigu žies 31 dieną, jeigu pageidausite, turėtumėte gauti pirminius pasiūlymus bandomiesiams projektams ir parengiamiesiams veiksmams. idealu būtų, kad tie pasiūlymai būtų pateikti, parengti kuo greičiau, kad komisija galėtų juos įvertinti ir pateikti savo pasiūlymus, nes anksčiau buvo pritarima tik tokiems bandomiesiams projektams, kurios prieš tai teigiamai ar labai teigiamai vertino komisija. Jeigu savo pasiūlymus pateiksite pavėluotai, tai tokio vertimo galime nesulaukti. Birželio 20 dieną mūsų komitete bus balsuojama dėl nuomonės projekto ir dėl darybinių įgaliojimų suteikimo 14 metų biudžeto e, treto daryboms yra numatytas birželio 27 dieną plenarnėje sesijoje Liepos mėnesį, taip pat vyks e, galtinis balsavimas prieš savaitę. Diskutavome su biudžeto komiteto šešėliniais pranešėjais ir pagrindiniu pranešėju, jie mums pristatė uh, ir pritarė mūsų siūlomiems prioritetams, kurie patikiami šiame nuomonės projekte. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Biuti Koferį, dabar ponė, ponė Jordan žodis. Yes, uh... Dėkoju. Ponas Rubikas paprašė manęs pristatyti jo nuomonę. Norėčiau pažymėti tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, štai kas. 2014 metų darybos buvo tikrai labai sunkios, buvo sunku tartis dėl daugiametės finansinės programos. 13-20 metų dėl programos ne viskas dar buvo sutarta. Mes nežinom, kiek turėsime pinigų, kokios bus ribos nustatytos ir komisija kol kas nesugebėjo pateikti biudžeto e, biudžeto, reikėtų, kad tai būtų padaryta iki mėnesio pabaigos. Tai štai tiek apie biudžetą. Antras dalykas, kurį pabrėžia ponas Rubik, ES 2020 programa yra svarbus dalykas. Kaip žinia, komisija pasiūlo 18 milijardų biudžetą. Po vasario 78 vadovų sustikimo valstybės narės nusprendė mažinti biudžetą, siūlė gal 17 milijardų jį numatyti. Ir tai reiškia, kad gali pritrūkti e, pinigų 100, 70 milijardų, atsiprašau, iki 70 milijardų mažinti biudžetą. Ir tai reiškia, kad neišvengiamai tie visi mažinimai gali turėti takos kitų metų biudžetui. ITRE komitetas turėtų pabrėžti, jog būtina numatyti pakankamą finansavimą kosme programai. Tai reiškia, kad 5 milijonai turi būti numatyti iš daugiametinės finansinės programos, 5 milijardai iš daugiametinės finansinės programos. Ir aš norėčiau paminėti nuo savęs dar porą dalykų. Pirmasis būtų štai koks. Erasmus projektas yra ypatingai svarbus, nes tai yra tiesiogiai susijęs su ES politikomis ir jų poveikiu atskiriems žmonėms. Tai yra labai svarbi programa. Ir antras dalykas – Infrastruktūros projektai. Mes žinome, kad susidurėme iš tikrųjų su didžiuliais lėšų mažinimai šioje srityje ir norėčiau tiesiog įspėti, kad infrastruktūra, ypatingai energetikos infrastruktūra, yra labai svarbus dalykas, jeigu norime pasiekti e, savo e, CO2 iš metalų mažinimo tikslo. Tad mes tiesiog negalime leisti, kad čia lėšos būtų mažinamos. Būtina surasti tinkamą finansavimą ir tiesiog turime laikyti savo plataus užmojo šioje srityje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės kolega. Hercog. Kolegė Hercog. Turiu dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti. Nežinau visos frakcijos vardu. Noriu pasveikinti kolegą Butikofer. E, žinau, kad jis yra labai įsitraukęs žmogus į biudžeto klausimo aptarimą. Aš tikrai teiksiu pakeitimus su kolegomis, o gal socialdemokratų frakcijos kolegomis. Turime iš tikrųjų labai rimtai formuluoti savo nuomonę dėl 2014 metų biudžetų. Aš norėčiau pradėti nuo antrojo punkto. Tiesiog labai gaila, kad taryba iki 38 milijardų sumažino pirmos A išlaidų kategorijos lėšas. Tiesiog buvo bandoma manipuliuoti skaičiavimais ir nebuvo žiūrima į mūsų siūlymą kaip į lygiavertį siūlymą. Šiaip ar taip mes turėtume šį komisijos, šį tarybos siūlymą atmesti. Tarybos išvada buvo labai aiški. Buvo pasakyta, kad tu, e, mokslo tyrimams lėšų turi būti ne mažiau kaip 2013 metais, tačiau pagal dabar jūs skaičiavimus jų bus mažiau. Ir šį. Nes reikėtų numatyti tinkamas BŽUP ribas. Reikėtų e, tuomet numatyti kiek bus tų laisvų lėšų, kurias galima paskirti kitoms sritims. Tų lėšų turėtų sustaupyti gal apie 75 milijonus. Milijardus. 75 milijardus, atsiprašau. Mes savo nuomonėje taip pat sakome, kad kad tarybai tenka atsakomybė už biudžeto mažinimą. Tiesiog reikėtų pasakyti, kad mes neturėsime daugiau pinigų, negu taryba sutiks pateikti. Tačiau čia yra jų atsakomybės rytis ir e, būtų gerai numatyti tiek lėšų, kad būtų galima padengti svarbiausius kaštus. Pritariu pranešėjui. Jis kalba apie lankstumą ir aš norėčiau paraginti komisiją surasti tokius kelius, kad būtų parengtas planas, kaip gauti tų lėšų, kaip teisingai taikyti tą lankstumo principą tarp atskirų projektų. Be abejo, horizontas 2020 bei bokso tyrimų yra svarbiausios rytis, tačiau mums reikia parengti planą, kaip tų pinigų gauti ir kaip juos panaudoti, kaip rasti tuos projektus, kurie turi būti finansuojami. Vėlgi, dėl biudžeto procedūros sprendimą reikės priimti su taryba. Ir aš manau, kad yra labai svarbu paminėti štai ką. 2012 metų biudžeto pakeitimai buvo padaryti, o dabar turime taupyti lėšas, tačiau turime pasiekti, kad pirma A išlaidų kategorija nenukentėtų. Turime labai aiškiai pasakyti, kad ir koks deficitas bebūtų buvęs šiemet, tas deficitas negali paliesti kitų metų atskirų biudžeto kategorijų ir skirsnių. Turime labai aiškiai tarybai tai pasakyti, kaip parlamentas turi prisimti atsakomybę. Ir jeigu taryba manys priešingai, tai tuomet tegu prisima ir atsakomybę už šią situaciją. 2014 metų biudžetas ir finansinė perspektyva turi būti derinami su mūsų politikomis. Ir aš manau, kad turime, rengdami savo pakeitimus, turime elgtis labai aiškiai ir atsakingai. Turime tvirčiau laikytis tarybos atžvilgių. O kol kas, ir turiu pasakyti, kad kol kas dėja taryba elgesi, elgesi ne, netinkamiausi. Ačiū. Kolega Čičester, prašau. Regisi. Ne, kolega nekalbės. Kolega Prodi. Grazie, Presidente, grazie anche al... Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Butikoferiui už pranešimą. Jaučiuosi kiek nejaukiai, kai kalbame šiuo klausimu, nes aš balsavau prieš biudžetą. Pirmiausia, balsavau prieš dėl to, kad nepritariu tai logikai, kuria paremtas biudžetas. Yra numatytas tam tikras procentas, jisai iš anksto apibrėžtas. BVP tam tikras procentas, Europos BVP. Ir tai yra tokia suma, su kuria pasak kai kurių nuomonių, turėtų funkcionuoti ES. Aš norėčiau, kad būtų veikiama atvirkščiai. Pirmiausia, reikia apsispręsti, ką turi veikti ES, kiek tai kainuos ir būtent remiantis tuo turėtų būti sukūriamas atitinkamas biudžetas. Tiksliau tariant, pasakyčiau štai ką. Aš pritariau šeštam punktui. O šeštajame punkte yra pasakyta, kad turi būti finansuojama virš to biudžeto, kuris yra numatytas daugiame DF, DFP. Taigi aš manau, kad mūsų formuluotė pasiūlyta yra geresnė ir norėčiau paprašyti kad prie to būtų sugrįžta ir kad prie tos formuluotės e, būtų apsistota. Ačiū, pane Gutierės. Dėkui. Norėčiau pasakyti kai ką, kas su tuo dokumentu neturi nieko bendro, tačiau. Tačiau šiaip ar taip turi. Pinigų turėti sunku, nes, bet dar sunkiau tuos pinigus išleisti. Uh, ankstesnėse programuose. Mes nepakankamai kontroliavome, kaip tie pinigai išleidžiami ir toliau dar vienas dalykas, čia norėčiau apsistoti ties to, kas pasakyta apie Erasmus. Parlamentas turėtų daug labiau įsigilinti į reglamentus reguliuojančius kriterijus, kad būtų didesnis sąlygiškumas taryboje, kad būtų bendradarbiavimas, kad tas bendradarbiavimas būtų privalomas. Jeigu e, stipendininkas gali būti gauti stipendiją iš kito kažkokio tai fondo, tai kodėlgi struktūriniai fondai negali Erasmus programai padėti. Kodėl dar reikalingi kažkokie tai fondai, kosme, kurie sukurti galbūt per per kosmę kažkaip tai reikėtų galvoti, kaip su, išleisti tuos pinigus, kurių nesugeba panaudoti kai kurie regionai. Taigi reikia daugiau išminties, reikia geresnio valdymo, reikia aiškių ir efektyvių kriterijų, kurie remtų, e, remtų tam tikrus projektus, sakykime, projektus susijusius su MVI. Techninė pagalba. Fin, techniniai pagalbai skiriami finansai, tačiau e, gerai E, tie pinigai nepanaudojami ir dėl to reikia kažkaip tai pagalvoti, kaip tą geriau padaryti, kad nebūtinai tie pinigai eitų iš vieno fondo į kitą, tiesiog, kad jie būtų gerai panaudojami, o tam reikia nustatyti gerus teisingus kriterijus. Ponas Odį, ačiū pirmininkė. Trys pastabos dėl trečiosios dalies, kitaip tariant, dėl 2014 ir 2013 metų maksimalių sumų. Ar galima būtų kartu susitarti, kad nuo dabar jau, ypatingai kalbant apie e, biudžetą, e, kalbėtumėm apie mokėjimo kreditus, o ne apie ankstesnius asignavimus įsipareigojimams. E, Britų ministras pirmininkas kalbėjo apie asignavimus 2014-2020 metams, tai yra labai sunkus pereinamasis laikotarpis tarp 2013 metų, kadangi tai yra kreditų e, pabaiga, taigi dabar reikėtų kalbėti apie asignavimus. Ir dabar reikėtų pakalbėti apie uh, uh, mokėjimų kredit, apie uh, asignavimus 2013 metams. Uh, Kiek aš atsimenu, su Euratomu kartu 52-53 milijonus, milijardus buvome numatę ir pradžioje e, buvo išleisti tam tikri pinigai ir per keletą, per tris e, pastarosius metus, tai, tai 13 tai metais buvo likę maždaug po 10 milijardų. Šiandieną jūs e, siūlote tam tikrus pasiūlymus, kurie bus pateikti pirmai, e, pirmai Liepos. E, Kokios tos sumos iš tikrųjų, ar tai yra 10 milijardų, ar tai yra didesnės sumos, kad 2013 metais jūs turėtumėte tam tikrus e, asignavimus, kurie būtų mažiau, e, mažesni. Dabar tie 13 e, metų asignavimai ypatingai dėl e, mokslo tyrimojo darbo turėtų būti dideli. Dabar dėl 26 dalies pritariu e, tai formuluotėjai, mes e, matome, dėl ko yra pasiektas politinis konsensusas. Mm, nereikia, kad tie, tos išlaidos Galileo ITER skiriamos paliestų einamąjį funkcionavimo biudžetą. Aš pasiūliau, bet negavau pritarimo politinė prasme, kad e, es turėtų investavimo techniką ir investavimo ir, ir sekciją. Investavimo tech, sekcija, o tai, kas finansuojama pagal DFP, e, tai galima pasakyti, kad tai prasilenkia su bendryjų logika, tad, tad reikėtų. E, anksčiau jau su tokia problema buvome susidūrę. Ir paskutinė pastaba dėl septintosios dalies, dėl valstybių narių ir ES koordinavimo. Sakytina taip, tačiau reikėtų įtraukti ir vietinę valdžią, vietinės valdžios institucijas, regionus ir panašiai nes e, viešuosiuose išlaidose, ypatingai kalbant apie e, mokslinius tyrimus, reikalingi trys lygmenys e, kada veikia ES, valstybė nari, narė ir regionai, ar tai lenderiai Vokietijoje, ar tai provincijos Ispanijoje ir panašiai. Tai tokia koordinacija reikalinga ir absoliučiai būtina. Ačiū ponui Odijai pateikė komisijai klausimus, ponas Odį, tačiau biudžeto generalinio direktorato atstovų nėra posėdyje. Tad kviesime, kad komisija raštu atsakytų ponui Odį. Prašom, ponui Butikoferi žodis apibendrinimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už pateiktas pastabas. Aš jaučiu tam tikrą bendrumą tarp atskirų politinių frakcijų atstovų minčių Ir noras yra laikytis tvirčiau, dirbti e, aktyviau, kad būtų galima skatinti tuos prioritetus, dėl kurių sutarėme. Dabar klausimas būtų toks, kaip imsimės veiksmų ir kaip panaudosime tą savo drąsą tam tikslams pasiekti. Mes kalbame, kad reikia laikytis tvirčiau, tačiau vien tik kalbėti apie tai nepakanka, reikia imtis veiksmų. E, kategorija pirmoji A yra ta, kuri nukentėjo dėl to, kad šiame parlamente nėra labai stipraus lobizmo mūsų minėtais klausimais. Tuo tarpu, kai regionai ir žemės ūkis turi labai tvirtas lobisnės struktūras ir taryboje lygiai ta pati istorija. Būtent dėl to rezultatas yra šiandien toks, koks yra. Pirmoje kategorija nukentėjo. Ir jeigu norime laikytis tvirčiau, turime imtis papildomų veiksmų ir papildomos drąsos turime turėti. Pavyzdys, ponas Rubikas štai kalba apie papildomus 5 milijardus kosme programoje. Tai yra puikus tikslas. Ir liberalai, ir EPP, ir mūsų frakcija yra sutarę dėl to tikslo. Būtina darybose dėl kosmės laikytis mūsų pozicijos. E, prieš podui Kronsen pirmininkaujant jau mėnų, kaip dėl to esam sutar keli mėnesiai. Ir turime dabar tarybą priversti suprasti, kad galutinio trilogo rezultato nebus, jeigu taryba nenorės mūsų girdėti. Mes dabar deramės, kad pasiektume bent 60 procentų susijusių su finansiniais ištekliais dėl viso portfolio. Tai yra iš tikrųjų labai kuklus prašymas, o taryba ir dėl šito nelabai nori ką nors girdėti. Tačiau jeigu norime tęsti savo kovą dėl mūsų tikslų, laikykimės dar tvirčiau, keiskime e, triloge ir greitį, ir požiūrį klausimų sprendimą. Jeigu kas nors nori prisidėti prie mūsų, puiku. Dar viena pastaba, ketvirtoji. Aš visiškai nepritariu pono Rubik sakymui, dėl papi, siūlymui dėl papildomų 100 milijardų S2020. Be abejo, šioje srityje egzistuoja daug paklausos, paskui tenka dėrėtis, visokios tarpinės dėrybos vyksta. Aš manau, jeigu mes norime tiesiog pakelti kartelę aukščiau, turime likti prie tų originalių skaičių, kurios pasiūlė komisija. Tad grįžkime grįžkime prie komisijos siūlymo. Ten yra labai nurodyti konkretus aiškus skaičiai. Ten yra išaiškinta, kodėl e, tie skaičiai yra tokie, kokie jie ten yra. Bet jeigu norėtume didesnių skaičių, nesimdami jokių veiksmų, tai tuomet pasirodysime patys e, kvailiais. Tiek būtų. Dėkoju. Thank you very much. Uh... Ačiū. Kaip minėjo ponas Bitikoferis įžangoje, pakeitimo teikimo terminas baigėsi antradienį, gegužės 21 dieną, 12 valandą. Pirminis pasiūlymas e, bandomajam projektui e, yra penktadienis, birželio 13. Pone Betikoferi, nesant komisijos atstovų salėje noriu kreipti dėmesį į tai, kad tai nėra tinkamas elgesys iš komisijos pusės siekiant dialogo. Taip, žinoma, jūs galite tokią nuomonę pareikšti, visiškai jums pritariu, sako pirmininkas. Perdosime šią žinią komisijai. Ačiū. Penktasis darbo tvarkės klausimas - energijos mikrogamyba. Judit Merkis šį klausimą inicijavo pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto svarstymą. Žodis ponė Merkis. Ačiū pirmininkė. Per šią kadenciją pastebėjome, kad galime daryti išvadą, kad galėjome daugiau pastangų padėti, skatinant įvairesnį energijos gamybą, daugiau dėmesio skiriant piliečių vaidmenį. Ir kalbame apie strategijas iki 30-50 metų, tačiau tiesiog, kurios pasiūlymų nedaug. Aš tikiuosi, kad komisija, atsakingas komisijos narys imsis konkrečių žingsnių ir nedidelio masto energijos tiekėjai tikrai galėtų daug ką nuveikti. Tačiau šis teiginys kol kas yra dar be pagrindo, nes nedidelio masto energijos tiekimo pajėgumai kol kas nėra įvertinti todėl pirmiausia reikėtų įsiaiškinti, atlikti atitinkamą esamų potencialo galimybių tyrimą. Todėl ir patikime klausimą, į kurį atsakoma žodžiu dėl energijos mikrogamybos per plenarinę sesiją. Aš parengiau nedidelį pranešimą tam, kad jis galėtų pasitarnauti būsimų diskusijų pagrindu. Pirmiausiai siūlau atlikti nedidelio masto energijos gamybos potencialo tyrimą, išsiaiškinti, ar dabartinis paskirstimo tinklas yra pritaikytas priimti tuos nedidelio masto pagamintas e, energijos, pagamintas apimtis ir jas paskirstyti, svarstydami energetinio skurdo klausimus, matome, kad e, asmenys e, besinuomojantis būstą neturi galimybės įtakoti savo energetinės padėties ir įtakoti gaunamų sąskaitų už energiją, jeigu jiems būtų leista patiems gaminti energiją, tai jie tokią įtaką galėtų turėti, nes, pavyzdžiui, šiuo metu Saulės e, energijos arba energijos gamybos iš Saulės galimybės yra pakankamai ribotos ir įvairių techninių pobūdžių kliūčių, tiek susijusių su šios energijos prieimimu į tinklą, paskirstimu, tiek ir politiniu. Kliūčių yra daroma ši iniciatyva gerai papildo Buzeko pranešimą dėl bendros energetikos rinkos. Labai svarbu skatinti investicijas į pažangių tinklų kūrimą, paremti atitinkamas iniciatyvas vietos, vietos regionių lygmenių, mikrogamybą, taip pat ir regioninio pobūdžio energijos gamyba turėtų būti skatinama. komisija ir valstybės narės turėtų imtis aktyvesnių veiksmų, sudarydamos geresnės sąlygas energijos mikrogamybai ir numatydamos jai vietą ateities energetinėje palėtėje. Su pasirengusi bendradarbiauti su kolegomis šiais klausimais, gegužės 28 dieną baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Labai ačiū. Salvador Sedo Alabar dabar kalbės. Esu tikras, kad ponė Fiona Hall taip pat norėtų žodžio. Prieš tai. Ačiū. Judit Merkis už e, šią iniciatyvą. Jie ilgai siekia, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Puiku, kad atkreipime dėmesį energijos mikrogamybą, nes ji dažnai pamirštama diskutuojant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Mikrogamyba turi kelis privalumus, ji yra labai veiksminga, vertinant gamybos ir vartojimo požiūrių, nes šią energiją galima suvartoti tose vietose, kur yra pagaminama. Ir tai yra pigus būdas namų ūkiams apsirūpinti energijos ištekliais. Ir šis būdas netgi yra pigesnis tiems žmonėms, kurie negali finansuoti, tarkime, saulės energijos kolektorių nes tie žmonės gali leisti kitiems sumontuoti kolektorius ant savo stogų ir už tai gauti nemokamai elektros energijos. Mes tokiu būdu esame patvirtinę jau, e, e, esame patvirtinę teisės aktus, kuriais e, Europoje e, galimi e, būstai, e, kurie nevartoja energijos, tačiau e, šiuo atveju mes netgi galime numatyti galimybę statyti būstus, kurie gamina elektros energiją, tai yra turi teigiamą energetinį poveikį. Taip pat negalime pamiršti ir socialinio aspekto, nes e, tokiu būdu bendruomenės būtų sutelkiamos kovoti su klimato kaita. Mano rinkimo apygardoje žmonės e, pakankamai rimtai masto apie galimybę prisidėti prie kovos su klimato kaita. Ir šioje srityje būtų galima daug ką nuveikti energijos mikro gamyba būtų vienas iš būdų sumažinti šiltnamio efekto dujų išmetimą į aplinką savo bendruomenėje. Galbūt e, vienu klausimu mano pozicija truputį skiriasi nuo ponios Merkis. Tai yra dėl būtinybės patvirtinti atskirą teisės aktą Svarbiausia, mano nuomonė, įvertinti tuos teisės aktus, kurie jau patvirtinti atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvą 2009 metų ir tinkamai gyveninti jos nuostatas. Taip pat manau, kad reikėtų supaprastinti administracinės procedūras susijusias su energijos tiekimu į tinklą, nes aiškiai įvardinta, kad šiuose srityse yra dar daug kliučių ir barjerų, reikia pasitelkti politinę valią, kad šias kliūtis įveiktume. Taip pat reikėtų galbūt peržiūrėti atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo sistemas, galbūt reikėtų galvoti ne vien tik tai apie e, vėjo ar jūrų bangų jėgainės Šiaurės jūroje ar Pietų Ispanijoje, tačiau taip pat nepamiršti ir paprastų namų ūkių, kalbant apie pažangius skaitiklius. Daugelėje šalių energijos tiekėjai nesuteikia uh, visapusiškos informacijos e, namų ūkiams gamintams energiją ir teik, tiekiantiems ją į tinklą. Taigi šios aspektus taip pat reikėtų atitinkamai įvertinti. Nekantri laukiu tolesnių diskusijų. Manau, kad galime daug nuveikti siekdami, kad energijos mikrogamyba sulauktų tinkamo dėmesio, kurio jai trūko anksčiau ponas Prodi. Dėkuoju. norėčiau padėkoti poniai Merkis už iniciatyvą, už tai, kad jos ėmėsi, ji labai svarbi. Aš visiškai pritariu jos požiūriui. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti. Mašiau, mašiau ir sugalvojau, čia susijęs su klimato kaita. mes neturėtumėm tapti aplinkosauginės katastrofos aukomis. Iš tiesų, ta rizika iš nuolatos auga. Tad mikrogeneracija, mano nuomonė, iš tiesų labai vertingas dalykas, nes energetika ir aplinkos valdymas yra tarpusavėje besisėjantis dalykai ir labai e, verta juos e, susijęti. Reikėtų pasižiūrėti, kaip sumažinti poveikį, sakykime, to vandens, kuris yra naudojamas e, elektrai gaminti ir statomos užtvankos. Pasižiūrėti, kaip nuolatos tą teritoriją tvarkyti. Lygiai tas pas pasakytina ir apie žemės ūkio bei miškų atliekas, apie tą biomasę, kurią galima naudoti gaminant elektros energiją. Tokiu būdu iš tiesų valdant teritorijas ir e, gaminant energetiką atsirastų tam tikras e, nuolatinis ratas, sakykime taip, vertingas gamybinis ratas. Ir kiekvienas ten galėtų būti atitinkamai vertingas veikėjas. Energijos gamyba ir perdavimas iš tiesų sulaukė nemenkos pažangos, bet dabar mes jau turime vis daugiau pagalvoti apie mikrogeneraciją. Nes e, generatorių skaičius nuolat auga. Ir dėl to transportavimo tinklai jau yra e, lengviau numatomi, tampa lengviau numatomais. Pone Hercog, na, galima pagalvoti, kad aš hiperaktyviai elgiuosi šiandien. Noriu pasveikinti kolegę Merkis e, parengusią puikų pranešimą ir aš manau, kad reikėtų, atsiprašau, e, sako Vilnius, galėtumėt pakeisti mikrofono kryptį. Na, iš tikrųjų, mikrofonas nukreiptas į kolegę Merkis. Nekartosiu to, ką jau sakiau, tiesiog tai buvo mano sveikinimo žodžiai poniai Merkis. Norėčiau pridurti keletą dalykų. Aš manau, kad čia mes turime kalbėti ne tik apie mažas ir, ir vidutinės įmonės, ne tik apie smulkius vartotojus, bet taip pat turime pagalvoti ir apie laisvalaikio leikindimą parkuose, kur sunku Uh, nutiesti elektros tinklus, vamzdžius ir taip toliau ir panašiai. Tad mikrogeneracija, ta mažo masto elektros ir šilumos energijos gamyba yra ta išeitis tiems visiems parkams ir, ir panašiai pasigaminti energijos. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų uh, tas, tas dalykas, kuris gali imti dar daugiau sektorių negu minima ponios mergis pranešime. Mano šalyje mikrogeneracija ar mikro įranga e, dujų tiekimų yra plačiai naudojama, galėčiau pasakyti, kad savo atostogų name aš galiu, e, ne, negaliu pasiekti dujų tinklo, tačiau turiu prieigą prie plačiai už interneto, pavyzdžiui. Ir aš manyčiau, kad mikrogeneracijos vystimas čia man padėtų. E, kai dėl teisės aktų, manau, kad Šie dokumentai turi būti sujungti su pono Jerži Buzeko dokumentu, kur kalbam apie daus rinkos potencialą susijusi su dujų ir energetikos sektoriumi. Galėtume aptarti šios visus klausimus kartu, juk akivaizdu, kad turime e, kurti reikiamus tinklus ir turime taip pat numatyti, kad būtų galima tiekti energiją ir netinklo pagalba, tai yra, kad atsirastų ta mikrogeneracijos galimybė. Būtina, kad būtų numatyti teikė, reikiami teisės aktai, kad vidaus rinkoje ši priemonė būtų visiškai įtvirtinta. Nes e, daugeliu tai būtų tikrai labai naudinga. Ačiū. Kolega Odį, prašau. Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau ponę Merkis pasveikinti su pranešimu. Prašome į savo mikrofoną kalbėti, sako pirmininkas. Taigi sveikinu ponę Merkis. Iš tiesų, ji numatė tam tikrą europinę strategiją ir, ir norėčiau paremti poną Prodį dėl e, mikrohidroelektrinių. E, jų E, vystimasis tam, tikrai, tam tikrų metų sustojo, kadangi buvo išleistas vandens įstatymas, ES labai daug vandens ir labai daug kalnų e, ir tų mikro hidroelektrinių vystimas galėtų reguliuoti e, elektros kaupimą ir vandens nutekėjimą, vandens srautus tose vietose, kuriuose galima tai padaryti. Ypatingai dėl to, kad šiandieną yra daug tokių mikroelektrinių ir tos mikroelektrinės galėtų sureguliuoti, sakykime, žuvų migracijos problemas. Yra e, iš tiesų labai daug atsinaujinančios energijos e, rūšių, kurias galima panaudoti mūsų kontinente. Ir čia tik tais reikalinga tam tikras impulsas iš politikų pusės Europoje. Pone Merkė akis, norėčiau paklausti, kas yra ta mikrogeneracija. Čia pratesiu tarsi jūsų klausimą. E, komisarė Otinger, komisaras Otinger pasakė, E, e, tie generatoriai, energetinis efektyvumas, pastatai įvairūs. Tai čia galima gal, turėti galvoje, galima galvoti, kad kalbame vien tik tais apie pastatus. O tai dabar kas ta mikrogeneracija? Ar tai vanduo, ar tai or, e, vėjas, ar tai kas? Galbūt čia yra kažkoks tai e, gana platus apibrėžimas vartotinas ir būtų labai gerai, jeigu jisai būtų sukurtas. Mission was Žodis komisijoms atstovams. Regis nieko komisija neturi pridurti. O gal vis dėlto taip. Komisijos atstovas, ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė Merkis už pranešimą ir už tai, kad buvo atkreiptas dėmesys į mikrogeneracijos klausimą. Komisija pritarė, kad šis klausimas nebuvo vienas iš svarbiausių vykstant diskusijoms dėl teisės aktų. Na, tik nepamandykit, kad dėl to tas klausimas buvo užmirštas. Tikrai ne, nes mes turime energetikos įstatymų įvairiausių, kurie apima svarbius dalykus susijusius su mikrogeneracija. Aš norėčiau paminėti keletą jų, kai kurie jau buvo minėti diskusijose. Pirmiausia, kalbant e, apie išklausimą, kad paminėti atsinaujinančios energijos direktyvą. Ten yra minima mikrogeneracija, mes čia kalbame apie atsinaujančios energijos technologijas, kalbame apie PV, e, e, e, apie tos saulės baterijų įrengimą, kalbame apie mikro turbinas, vėjo jėgainėse, kalbame apie biomasę, kalbame apie visą eilę kitų dalykų. Visa ši įranga yra apimta, apie kalbame atsinaujančios energijos direktyvoje. Tai taip pat buvo įdėkta e, sistema, kuri skatina šios procesus 20, e, strategijos 22, S2020 pagrindų. Įvairūs šios direktyvos aspektai yra susiję su prioritetinė prieiga prie tinklo, su įvairiais kriterijais ir prievolė valstybėms narėms sumažinti administracinę naštą. Visa tai yra taikomos, visos taisyklės taikomos taip pat ir mikrogeneracijai. Antra, yra svarbių dalykų vidaus rinkoje, e, vidaus rinkos teisės aktuose, kurie taip pat yra susijęs su mikrogeneracija. Pavyzdžiui, dabar vystome tinklų kodus ir visa tai taip pat bus labai svarbu mikrogeneracijos sistemai, tai turės poveikį e, tai energijai, kuri yra pagaminama mikrogeneracijos būdu. Čia taip pat pabrėžtas ir vaidmuo, kurį turėtų vaidinti e, mikrogeneracija. Vis, apie visą tai jau yra kalbama e, vidaus rinkos elektros direktyvoje. Taigi mes turime dėl to klausimo reikiamų teisės aktų. Galbūt tai nėra tokie stiprus teisės aktai, kokių mes norėtume, bet jie yra. Na ir paskutinis teisės aktas, kurį paminėsiu, būtų energetikos efektyvumo direktyva, kur e, minimi daugelis aspektų su mikrogeneracija. Pavyzdžiui, kalbama apie mikro e, jėgaines, kurios, e, kurios turėtų veikti ir numatyti pareigojimai valstybėms narėms užtikrinti galimybę įgyveninti mikrogeneracijos projektus. Vėlgi, galbūt nėra formuluotės šioje direktyvoje pateiktos taip tvirtai rašė, kaip norėtųsi, tačiau taisyklės yra. Čia klausimai aptariami ir tai yra iš tikrųjų svarbus dalykai mikrogeneracijai. Mes pritarėme nuomonėj, kad puiku, kad šie klausimai vėl keliami Mes peržvelgsime atidžiai pateiktas rekomendacijas ir peržiūrėsime rezoliuciją. Mes be abejo pritarėme tam, kad mikrogeneracija turės vaidinti vis svarbesnį vaidmenį ateityje. Mes dabar žvelgėme į laikotarpį iki 20 metų ir taip toliau. Rengėme ir diskusijas dėl 30-ųjų metų laikotarpių, tad manome, kad rezoliucija buvo pasiūlyta labai laiku. Dėkojame pranešėjai, kad atkreipė mūsų dėmesį šios klausimus, o Europos komisija pateiks išsamų e, atsakymą tada, kai baigs rezoliucijos nagrinėjimo procedūra. Ačiū, pirmininkas, ačiū komisijai. Galbūt pranešėjai norėtų apibendrinti diskusijas. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegos, ačiū Europos komisijos atstovui. Ačiū už jūsų įsitraukimą į šio klausimo svarstymą, ačiū už įsitraukimą į diskusijas. Pritariu, jog mums gal ir nereikia naujų teisės aktų. Būtent dėl to norėčiau, kad būtų šis klausimas šios energijos klausimas, mikrogeneracijos būtų palantinaikius klausimas aptartas detaliau. Europos komisijos atstovai minėjo, ko teisės aktų yra, bet mums reikia išsiaiškinti, kad turime visus teisės aktus, kurių reikia, kad jie apima visus galimus aspektus. Ir kad jie mums leidžia paremti visapusiškai šio pobūdžio elektros energijos ir šilumos gamybą. Pranešime yra kalbama apie studiją. E, būtina išsiaiškinti, ar mums reikia naujų teisės aktų, papildomų teisės aktų, kad klausimas būtų apimtas visapusiškai. E, nes mums reikia žinoti, kokie teisės aktai veikia gerai, kokius reikėtų pakeisti. Ačiū ponui Prodi ir ponui Odi už jūsų susidomėjimą šiuo klausimu. Jūs kalbėjote apie mikrojėgainės, tema iš tikrųjų labai įdomi. Ir tai yra tam tikra niša verslui. Aš manau, kad iš tikrųjų perspektyvos šios rytyje daug žadančios. Tik nežinau irgi, kiek galima pasinaudoti tos nišos galimybę. Pone Hercog, ačiū už jūsų paramą. Aš iš tikrųjų pritariu tam, kad būtina saugoti gamtą. Ir tuo pat metu būtina užtikrinti galimybę gauti energijos tiems, kurie negyvena arti energijos e, perdavimo tinklų. Tad aš iš tikrųjų manau, kad ateitis e, priklauso mažo masto elektros ir šilumos energijos gamybai ir sėkmingai gyvendam strategijams. Europos komisijos atstovas kalbėjo energetikos efektyvumo direktyvą. Europos parlamentas e, pasiūlė čia savo iniciatyvas. Mes pateikėme tuomet daugelį siūlymų ir iš tikrųjų tai buvo e, Buvo tokių aspektų, kurie nebuvo apimti komisijos siūlyme, už tai dabar turime energetikos efektyvumo direktyvą, kurią mes sėkmingai papildėme. Tad ačiū visiems. Ačiū, ponė Merkis. Pakeitimų teikimo vėliausias laikotarpis yra antradienis, gegužės 28 diena, vidurdienį. Kitas darbo tvarkės klausimas yra kolektyvinis autorių teisų ir gretutinių teisų administravimas ir daugia teritorinių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas vidaus rinkoje. Pranešėjas yra ponas Luigi Berlinger. Žodis jums, prašau. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Mes, kaip įtrė komitetas, pateikėme nuomonę Teisės reikalų komitetui. Tekstas labai išplėstas, nes jau praeito kadencijos metu parlamentas buvo patvirtinęs e, labai tvirtas nuostatas dėl to, kad reikia e, kolektyvinio naudojimo teisių. Ir dar kolektyvinio autorių teisių. Ir dar buvo išplėstas tas e, prašymas dėl to, kad e, labai išsiplėtė muzikos kūrinių perkelimas į skaitmeninį formatą. Ir aišku, tas procesas toli gražu nepabaigtas, kadangi europinių mastu disciplinos numatyta nėra, bet kokiu atveju Europa mm, atsilieka šioje srityje. Diskusijos buvo labai sunkios, nes čia susikirto priešingos ideologijos. E, tinklo potencialas, e, ar teisingai apmokama autoriams už jų kūrinius ir panašiai. Mm, pozicijos išsiskyrė ir dėl to Europa negalėjo sukurti ne ideologiją paremtos kažkokio paremtų taisyklių, o realybę paremtų taisyklių e, kurios atsižvelgtų tiek į vienos, tiek į kitos pusės išsakančius, išsakomus, e, pagrįstai išsakomus regla, e, argumentus. E, transliavimo skaičiai yra didžiuliai. E, skaitmeninėje, skaitmeninėje, skaitmeninėje epochoje viskas pasi, pasikeitė, mes nežinome tikrųjų mastų. E, Europos komisija labai abejojo ir galų gale pateikė direktyvos pasiūlymą. Direktyvos, direktyvos pasiūlymas buvo priimtas su didžiuliu pasitenkinimu sekt, šiame sektoriuje, kadangi e, disciplin, di, direktyva ne visas autorių teisės reglamentuoja, o valdymą tik tais bet kokiu atveju ji buvo pakankamai realistiška ir vertinama. Taigi dabar e, visiškai manoma, kad e, viską painikuos sėkmė e, naudotojams, atlikėjams ir valdymo institucijoms siūlomas naujas instrumentas, kuriuo būtų, naudoj, kuriuo būtų valdom, tvarkoma tiesiogiai transliuojama muzika online. Tai yra teisingas E, tai teisingo valdymo principai sukūriami ir norėčiau, pateikdama šią nuomonę, dar labiau pabrėžti, kad nauja sistema funkcionali ir skaidri. Norėčiau pasakyti, kad jūris e, komiteto ir įtrė komiteto uh, pozicijos skiriasi, tačiau norėčiau pasakyti, kad direktyvą reikėtų žiūrėti, į direktyvą reikėtų žiūrėti e, pagal įvairius aspektus ir pagal licencijas, ir pagal tarifus, ir pagal tiekėjus, online tari, e, paslaugas, e, trečiųjų šalių organizacijas ir panašiai reikėtų žiūrėti, kokias galima sukurti ir pritaikyti naujas taisyklės. Teisės reikalų komitetas e, pradėjo diskusijas šiuo klausimu. Ir aš manau, kad dabar pabaigoje mandato jau galima užbaigti šį klausimą ir e, bent jau esminius dalykus, esminius pamatus padėti e, vidinės rinkos kūrime skaitmeninėje skaitmen... srityje politinės diskusijos vyksta ir vyko, e, tačiau viso man, visos kadencijos metu taip ir nebuvo priimta kažkokiu konstruktyvesnių e, taisyklių autorių teisų srityje. Tuo tarpu mm, teisė, teisė, kuros, e, teisės aktai reikalingi ir skubiai reikalingi ir dabar mes jau uh, E, žengs, nežengsime didelio žingsnio į priekį autorinių teisų srityje ir rinkos šioje, pra, e, šioje um, srityje sukūrimo bendros, tačiau mes e, dirbame ir manau, kad dirbame sėkmingai ir dirbame visų labui, taip pat ir vartotojų. Pone Korhola, ačiū. Pirmiausiai noriu pabrėžti, kad labai svarbu, kad ši direktyva yra rengiama. Kaip žinome, tai pirmas bandymas ES lygmenių suderinti kolektyvinių autorių teisų administravimo organizacijų veiklą. Direktyvos pasiūlymas vertintinas teigiamai. LP frakcija gali pritarti teikiamis pasiūlymams. Džiaugiuosi, kad Alė pranešėjas Bellinger atkreipė dėmesį į tai, kad reikia nustatyti bendrus standartus visos, visoms autorių teisų administravimo organizacijoms. Taip pat džiaugiuosi pakeitimais, kuriais e, bandome apsaugoti mažų ir vidutinių įmonių e, įmokų už autorių teisės e, rinkimo bendrovės, tačiau išvelgiu nemažą per didelio reguliavimo grėsmę pranešėjas ją taip pat pripažino ir manau, kad e, šie mūsų tikslai sutampa įtrė nuomonė dėl e, siūlomų pakeitimų yra taip pat e, labai tinkama. Norėčiau pakomentuoti kelius dalykus. Tai siūloma, kad direktyvos nuostatos neprieštarautų egzistuojantiems teisės aktams valstybėse narėse ir kad tam tikri reikalavimai e, taip pat būtų taikomi ir iš trečiųjų šalių, trečiosiose šalise veikiančiams autorių teisų administravimo institucijoms, tai yra pasiūlymai, kurie sveikintini kai kurie pasiūlymai susijęs su ginčių sprendimo procedūromis, kuriamis galėtų piknaudžiauti naudotojai kartais, mano nuomonė, jiems taip pat turėtų būti numatyta tam tikra atsakomybės dalis ir ginčių sprendimo mechanizmai turi būti veiksmingi po daugelio konsultacijų norėčiau pasiūlyti kai kurių papildomų pakeitimų. Pirmiausia, būtina užtikrinti, kad teisės akto nuostatos neprieštarautų valstybėse narėse galiojančioms teisinėms formoms, kuriomis, pagal kurias turi veikti arba veikia autorių teisų gynimo asociacijos, tai ypač svarbu Suomijoje, kur baiminamasi, kad uh, šios patvirtintos nuostatos galėtų turėti neigiamų padarinių dabar galiojančiai e, sistemai ir kad tokiu būdu nebūtų vadovaujamasi subsidiarumo ir proporcingumo principais, taigi dar pasiūlyčiau nedidelio masto pakeitimų šiais klausimais. Dar neapsisprendžiau dėl e, galutinės e, pakeitimų formas, tačiau turėtume diskutuoti apie išskirtinius e, leidimų išdavimo būdus. Administruoti autorių ir gratutinės teisės taip pat reikia nustatyti sumas, dėl kurių nebūtų leidžiama ginčytis. Taip pat e, nustatyti tam tikras sumas, e, kurias e, turėtų gauti teisų turėtojai ir dėl kurių nebūtų galima kreiptis į teismus. Kaip minėjau anksčiau, pateiksiu pakeitimus, pagal kurios būtų užkertamas kelias piknaudžiauti ginčių sprendimo sistema Be to, direktyvoje numatomos specialios institucijos turėtų veikti vadovaudamusis objektivumo kriterijais. Be to, dar ir pateiksiu kelis pasiūlymus dėl pač, pačios teksto formuluotės Jurgen Kreuzman dabar. Ačiū pirmininkė. Pasiūlymų dėl kolektyvinio autorių teisų ir vietinių teisų administravimo ir daugia teritorinių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete. Yra sukuriama pridėtinė vertė, naudinga vartotojui. Dažnai atskiriuose valstybėse narėse dėl neužtikrinamų autorių teisų skiriuose šalyse vartotojai negali naudotis muzikiniais kūriniais internetu, tokiu būdu apribojama bendroji rinka, jos veikimas ir komisijos pasiūlymo atitinkamų galėtume pagerinti padėtį. Vis labiau plintant internetui turime konstatuoti, kad uh, <clears throat> visuomenė turi atsiverti naujoms e, e, žiniasklaidos priemonėms ir todėl reikia daugiau investuoti į naujas paslaugas. Turint omenyje tam tikrus verslo modelius, pavyzdžiui, paskirstant e, uždirbtą pelną akcininkams ar dalininkams reikia imtis priemonių, kuriamis būtų užtikrintas skaidrumas ir atsižvelgiama į įvairias pozicijas. Tačiau nemanau, kad būtina viską reguliuoti pagal vieną kurpalį, kuris nebūtinai yra tinkamas visose valstybėse narėse, todėl reikėtų nustatyti ir pasiekti, kad e, nauji teisės aktai galiotų tik tose šalise ir sritise, kuriuose iki šiol nėra numatyta jokių taisyklių. Aš manau, kad mums reiktų pasirinkti lankstų posėdį, požiūrį ir nenumatyti atitinkamų diskriminuojančių kainų, kurios galėtų diskriminuoti arba smalti konkurencingumą, tai netitinka mūsų interesų. Komisijos pasiūlyme teigiamai vertinu teiginį, kad reikia remtis objektyviais kriterijais, taigi esu nusteikęs nekantriai laukti tolesnių diskusijų ir bendradarbiauti su pranešėjai ir kolegomis. Pirmininkas, ačiū. Amelija Anders Dotter. Um, thank you, Chair. Um... Dėkuoju, pirmininkė. Žaliųjų frakcijos sveikina pranešėjo siūlymus, kurie išdėstyti pranešime. Manome, kad direktyvoje minėti klausimai yra iškelti pranešime. Svarbu taip pat ir ką sakė Europos komisija. Kolektyvinių teisių valdymo srityje egzistuoja poreikis, kaip sakė kolegos, daugiau inovacijų numatyti ir daugiau uh, taisyklių užtikrinančių sąžininką konkurenciją. Visą tai turėtų atsispindėti kaip taisyklės rinkoje. Žalyjųjų frakcija norėtų pateikti ir papildomą siūlymą, kad būtų galima pagerinti pono Berlinger siūlymą. Tiesiog mes norėtume, kad individualūs darbai nebūtų e, įtraukti į šios direktyvos taikymos rytį. Kitaip tariant, autoriai gali parengti ir atviras licencijas individualiums savo darbams, nes tai nu, sudarytų didesnį lankstumą e, vartotojams ir kitiems kuriejams. Mes norėtume, kad būtų daugiau skaidrumo reikalavimo. Ir iš 18 į 19 straipsnį reikėtų perkelti e, kai kurias mintis susijusias su kolektyviniu teisių valdymu, nes svarbu, kad būtų atsižvelgiama ir vartotojų poreikius. Mes manome, kad tarifai dėl susijęs su muzikos kūriniais turėtų uh, paremti būti objektyviais ir realistiniais standartais. Viename iš straipsnių mes pateiksime pakeitimų, siekiant užtikrinti, kad iš tikrųjų tie objektyvūs ir realistiniai standartai būtų numatyti. Žinau, kad daug buvo diskutuojama teisės komitete dėl to, ar reikėtų šiai sričiai taikyti paslaugų direktyvą. Žaliųjų frakcijos nuomonė yra tokia. Mes manome, kad paslaugų direktyva turėtų būti e, taikoma kolektyvinių teisų valdymo agentūroms. Nes ir iki šiol buvo šiek tiek neiškumo pačioje paslaugų direktyvoje susijusiu su, susijusiu su autorių teisų kolektyviniu valdymu. Ir tiesiog džiaugiuosi, kad galėsiu dirbti su kolegomis toliau šiuo klausimu. Ir tikiuosi, kad tolesnės diskusijos bus taip pat labai vaisingos. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. O dabar žodis ponui Martin Prat, Europos komisijos atstovui. Thank you, Mr. Chair. And, uh... Poniai Martinai Prat. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Berlinger už atliktą darbą. Ačiū taip pat šešėliniams pranešėjams įvairių frakcijų suoms, kurie čia tarė savo žodį. Norėčiau grįžti prie to, ką minėjo ponas Berlinger ir kiti kalbėjusieji. Visi minėjo poreikį, kad direktyva būtų adaptuota kuo greičiau. Parlamentas jau kurį laiką ją svarsto ir galiausiai komisija pateikė šią direktyvą ir tikimės, kad parlamentui užteks laiko užbaigti teisėje kūros procesą. Ačiū komitetui už įdėtas pastangas. Parlamentas iš tikrųjų labai produktyviai ir gera dvasia bendradarbiavo su mumis. Taryba taip pat, pirmininkaujant Airijai, deda labai rimtas pastangas. Mes diskutuojame čia dabar, o jie susitikė yra šiuo pat metu, netaip toli nuo mūsų diskusijų vietos ir airija pirmininkaujanti taip pat turi savo siūlymų, kuriuos pateikia ir matome, kad yra tam tikrų e, dalykų, dėl kurių randamas bendras vardiklis. Tad visą tai teigia vilčių, kad bus galima pasiekti sutarimą šiuo klausimu. Ir e, tol, kol savo kadenciją baigs šis Europos parlamentas. Na, nenorėčiau leistis į detalės dėl pakeitimų, kuriuos minėjo pranešėjai ar kuriuos minėjo kiti kalbėjai Europos parlamento nariai. Yra tokių dalykų, dėl kurių dar bus diskutuojama kituose komitetuose, galbūt taryboje, kuriuos reikės, ko gero, detaliau paaiškinti. Pavyzdžiui, kad, kad ir dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų ir taip pat galimybės ir, ir prievolės susijusios su vartotojais taip pat turėtų būti išdėstytos tiksliau. Būtina, kad e, kūriniai būtų tinkamai platinami, kad jie tinkamai apsaugoti. Ir tai yra labai aiškiai pasakyta direktyvoje. Kiti dalykai, dėl kurių buvo diskutuota taryboje taip pat, buvo naujo pobūdžio komisija toliau dirbs kartu su Honu Berlinger prie tų naujų dalykų. Parlamentas taip pat norėtų numatyti tam tikras prievolės kolektyvinio valdymo organizacijoms, kurios yra įsikūrusios už ES ribų. Savo pradinėme komis, siūlyme komisija šiek tiek buvo paminėjusi šią aspektą. Ir turėtume dar išsiaiškinti, kiek ES iš tikrųjų gebės tokias taisyklės, tokias prievolės primesti toms kitose šalyse įsikūrusioms kolektyvinių teisių valdymo organizacijoms. Nes netaip lengva kol kas sutvarkyti reikalus ir su įmonėmis kolektyvinių teisų valdymų įsikūrusiomis pačiose ES valstybėse. E, siūloma apimti artimuosius rytus ir Šiaurės Afriką. Taigi reikėtų dar padiskutuoti apie tai, ką jūs manote esant tinkamų siūlymų. Tačiau vėlgi ta diskusija dar vyks, ji bus, tikimės, intensyvi ir tuomet e, bus kalbama ir apie nepriklausomus darbuotojus ir apie jų teisų valdymą. Tiesiog kol kas noriu padėkoti už tokį aktyvų norą diskutuoti ties komisijos siūlymu. Ačiū pranešėjai, pranešėjui. Ir Europos komisija yra pasirengusi diskutuoti toliau šiais klausimais e, su visais komiteto nariais. Dėkuoju. Ačiū komisijos atstovai. Ar pranešėjas norėtų apibendrinti diskusiją? Prašau. Na, gal ne tiek baigti, kiek atsakyti į klausimus. Žinoma, jums leidus. Bet prieš tai padarydamas norėčiau pareikšti, kad esu labai labai patenkintas, nes jau nemažą laiką dirbu su autorių teisėmis ir galiu jūs patikinti, kad buvo tam tikras periodas, kada uh, net nebuvo galima įsivaizduoti tokių diskusijų, kurios vyksta šiandieną, kadangi konflikto linijos buvo išsidėščiusios labai labai aiškius. Kalbant apie aktą arba kalbant apie įgyvendinimą Tai iš tiesų labai didelis susipriešinimas būdavo ir, ir ten nieko nebūdavo galima pasiekti. Tačiau šiandieną tokios iniciatyvos kaip e, kad ir maniškė jau leido šiek tiek tą situaciją pajudinti iš mirties taško. Tad reikėtų geriau ties vienu, tašku, ties vienu punktu susitelkti, negu kalbėti apie viską. Dėl valdymo, kai kalbame apie kai kuriuos e, pasenusius aspektus, turime tendenciją kalbėti apie teritorijos aspektą, teritoriališkumą. Ir netgi e, valdymo institucija ir, ir, ir, ir šitą siekdama išlaikyti monopolį kaip tik tais ir, ir gynė tokią savoką kolektyvinio vald... teisų valdymo institucija tiksliau. Bet dabar jau tos teritorijos kaip ir nebėra. O savo pasisakymuose jūs labai nemažai teisingų dalykų paminėjote. Dabar jau teritorinio, teritorinių e, aspektų nebelieka, bet tai nebereiškia, kad nebelieka subsidiarumo aspekto. Ir tai nereiškia, kad nelieka teisų pažeidimų, o teisų pažeidimai ypatingai ryškus, ypatingai kai kuriuose valstybėse narėse. Individualiuose valstybė, kai kuriuose kitose valstybėse narėse pasiekimai yra didesni, e, o šiaip e, e autorių kūriniai daug laisviau dabar gali judėti ir nenorėčiau kalbėti apie Alternative Dispute Regulation, nes tai yra gana grinai teisinis e, klausimas, būtent toks, toks ginčių reguliavimo būdas. Aš esu įsitikinęs, kad mes rasime atsakymą, esu įsitikinęs, kad uh, Mm, dėl naudotojų taip pat rasime atsakymą, o tame reglamente, kurį aš dabar pristačiau, yra pasakyta. Na, žinoma, mes atsižvelgsime į viską, ką kolegos minėjo, e, tokiu būdu stengdamiesi pagerinti e, savo, e, savo teikiamą teisės aktą. Tarifų patobulinimas arba tarifų pagerinimas Čia su paslaugų direktyva šiek tiek gali kirstis nuostatos, tačiau mūsų e, kolega galio, nuo jų, jų kolegė galio nuo um, jūrė komiteto, nuo jūri komiteto labai aiškiai pareiškė savo nuomonę. E, aš nenorėčiau čia leistis į pernelyg e, smulkes detalės, jūs kalbėjote apie Suomiją, apie Suomiją pasakyti žodžiai buvo labai teisingi, reikėtų vengti, kad kai kuriuose valstybėse pasiekta pažanga nebūtų panaudota e, neigiamai. neigiamai. Jūs būtų labai gerai, jeigu pateiktumėte viską raštu, galbūt tai leis pagerinti mano pranešimą. Žinau, kad yra kažkokie numatyti pakeitimų pateikimo e, terminai ir esu įsitikinęs, kad pirmininkas dar juos paminės. Žinoma, tie terminai galbūt e, ir netokie e, ištesti, kaip norėtųsi, bet Kaip jau ne, ne vienas kolega minėjo, beje, minėjo ir komisija, mes norėtumėm jau šios kadencijos metu turėti pilną dokumentą. Strasbūrė vyks posėdžiai su šešėliniais pranešėjais ir tada pasižiūrėsime, ką dar galima padaryti. Dar, viena, lab, lab, dar vienas labai ambicingas tikslas, kurio anksčiau nebuvo numatyta. kalbama apie įtaką už Europos ribų, Magrebą ir panašiai. Na, žinote, mes pasižiūrėsime, ką galime padaryti šioje srityje. Žinoma, kad atsižvelgsime į viską kas čia buvo minėta. Labai atsiprašau, jeigu į visus klausimus atsakyti nesugebėjau, tačiau nenorėčiau daugiau gaišti jūsų laiko ir labai norėčiau jums visiems padėkoti. Uh, Ačiū pranešėjai. Galiu tik patvirtinti, kad mums reikia skubėti, nes pakeitimų teikimo terminas baigėsi trečiadienį 12 val. Paskutinis šios dienos darbo tvarkės klausimas yra grįstamo informacija apie vykstančius trišalius dialogus. Trys e, trilogai vyksta dėl ponios Madrual, Kavalio ir pono Eilerio kruojimo klausimų. Pirmasis trilogas e, vyko kovo 26 dieną, kiti balandžio 9, 17 ir gegužės 7. Dabar prašyčiau ponios Madural suteikti mums papildomos grįžtamosios informacijos apie trilogo dėrybas. Prieš tai dar tik paminėsiu, kad diskusijos šiuo klausimu nenumatytos, ponė Madural. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar yra esminis momentas susijęs su būsimų politinių programų priimimu. Tas programas įgyvendins Europos Sąjunga 2013 metais. Taip pat reikėtų paminėti Horizontas 2020 programą, kur yra viena iš tų ramščių, kuri turėtų padėti Europą atvesti į ekonomikos augimo kelią artimiausiams metams. 2020 metų reglamento esu viena iš autorių. Galiu pasakyti, kad tarp institucinės dėrybos vyksta pakankamai sklandžiai. Europos parlamentas yra atviras kompromisams ir dėryboms. Mūsų interesas yra tas, kad dėrybos galėtų baigtis kuo anksčiau, kad horizontas 2020 galėtų būti įgyvendinta programa tada, kai buvo numatyta. Tačiau norėčiau priminti, kad, pir, kad sustarimas pirmo svarstymo metu priklauso nuo dėrybų rezultato. Ir svarbu tai, kad tas rezultatas atitiktų mūsų, kaip Europos parlamento lūkesčius. ES valdysenos sistema ir tarybos sistema yra šiek tiek skirtinga. Dabar pirmininkavimo laikotarpio pabaigoje skubama, tačiau mūsų pozicija bus tvirta ir konstruktyvi, nes norime, kad programa, programos būtų susiekta pirmojo svarstymo metu, tačiau negalime nusileisti dėl kokybės tos programos. Neturi būti, tai turi būti išlikti, jinai turi išlikti aukštų standartų. Techninių požiūrių vyksta sustikimai kiekvieną savaitę tų techninių susirinkimų metu aptariami techniniai reglamento aspektai ir čia egzistuoja platus sutarimas dėl didžiausios teksto dalies. Tačiau dar lieka politiškai jautrių klausimų, kurios nėra atsakyti. Tai yra tie klausimai, kurie Europos parlamentui yra labai svarbus. Jie dar yra aptariami politinėme lygmenyje, trilogų sustikimo metu. Dabar vyksta penki trišaliai dialogai Ir net jeigu jų metu pozicijos sutartėjimas pastebimas, dar nepavyko pasiekti patenkinamų sutarimų. Vienas iš to atvirų klausimų yra susijęs su programos struktūra. Europos parlamentui atrodo, jog yra būtina, kad dialogas tarp mokslo vystimosi ir visuomenės poreikių užimtų svarbę vietą programos e, struktūroje. Mes norime, šių, kad šie klausimai būtų tinkamai finansuojami ir tinkamai atspindimi. Tie, tie dalykai visada buvo minimi kaip gyvybiškai svarbus. Tad Horizontas 2020 turbūt ta programa, kuri priartės prie mažų ir vidutinių įmonių tai, tai turi būti ta programa, į kurią bus įtrauktos mažos ir vidutinės įmonės. Mes giname tą biudžetą, kuris būtų susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Mes sakome, kad būtina vieningo langelio sistema, kad įmonėms, mažoms ir vidutinėms būtų paprasčiau tą programą pasinaudoti. Mes turime aiškę poziciją ir dėl mokslo ir inovacijos energetikos ir tie finansavimo. Mes norime, kad būtų kuriama švari energija ir kad būtų efektyviai energija panaudojama. Nepritarsime niekam, kas sutrukdytų ES būti pasaulinė lyderė šiais klausimais. Dar yra ir kitų klausimų, kur yra rastas sutarimas, tačiau dar reikia e, detalės nugulūdinti susijusias su įgyvendinimu. Pavyzdžiui, dėl publikacijų, net jeigu buvo sutarta dėl būtinųjų nuostatų, dar reikia konkretizuoti kai kurios aspektus, kurie padės idėjas įgyvendinti už primtiną kainą. Tai yra tie dalykai, kurie dar nėra išspręsti, tikimės kad pasieksime artimiausiamis savaitėmis pažangos, diskutuodami šios klausimus. Norėčiau pasakyti, kad visos šalis yra suinteresuotos pasiekti sutarimą kuo greičiau. Su komisaru ir Airijos ministru įvyko susitikimas ne trilogo metu, o visą tai rodo, kad visos trys institucijos yra pasirengusios dirbti kuo sparčiau. Norėčiau pasakyti, kad galutinis sutarimas priklausys e, nuo to, ar bus pasiūlytas tinkamas finansavimas programoje Horizontas 2020 iškeltiems tikslams pasiekti. Visas darybinis darbas ir kompromisų rengimas e, neturėtų būti nutei, nuneiktas to nepakankamo finansavimo. Taigi mes, kaip Europos parlamento nariai, turime padaryti viską, kad tokia situacija nevyktų. Jums leidus, ponė pirmininkė, norėčiau paskaityti kai kurias pastabas, kurias pateikė mano kolegė, kurio šiandien čia nėra ir kuri norėjo tiesiog atsiprašyti. Pone Karavalio, ir taip pat negalėjau čia būti. Kolega Heller norėjo pasakyti štai ką. Europos parlamentas nori, kad būtų numatytos supaprastinimo nuostatos. Finansavimo modelis yra šio supaprastinimo esminė dalis, tačiau tai nėra vienintelis elementas. Yra kitų dalykų, kurie labai svarbu supaprastinimui. Pirmiausia, būtina sumažinti laikų e, subvensavimo koncesijų laikotarpį. Finansinis reglamentas numato tam tikrą ribą, devinių mėnesių ribą, tačiau Europos parlamentas mano, kad reikėtų numatyti šešių mėnesių ribą. E, priimtinas įsipareigojimas būtų mėnesių sumažinimas tų koncesijų laiko horizontas 2020 programai. E, Su paprastinimo tikslas turi būti toks, visiems vieningos ir tos pačios taisyklės. Europos parlamentas nepalankiai žiūri į išimčių numatymą. Privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė taip pat yra tas dalykas, kur reikalingas tam tikras lankstumas. Tačiau dėl kitų aspektų parlamentas laikosi atsargesnės pozicijos. Taigi, Europos parlamentas mano, kad numatyti išimtis deleguotųjų aktų keliu būtų primtinas kompromisas. Europos parlamentas pasiūlė e, greitą sprendimą dėl inovacijų. To siūlymų esmė būtų tokia. Reikėtų sudaryti galimybę programoms būti gyvendinamoms iš apačios į viršų. laikas numatytas programų pateikimui turėtų būti trumpesnis. Taryba į tai žiūri ne visai palankiai. Finansavimo modelis yra labiausiai kontroversiška tema. Europos parlamento požiūrių tarybos pozicija yra neprimtina. Šis siūlymas, kurio dėka siūloma įvesti taškų sistemą, sumažintų projektų, kuriuos būtų galima finansuoti pagal šią programą skaičių. Europos komisijos modelis ir tarybos modelis neleidžia numatyti palankesnio sprendimo, kuris, kuriuos būtų galima taikyti mokslo tyrimų institutams. Taryba regisi nenori nusileisti, o tai reiškia, kad kol kas neįmanoma yra pasiekti kompromiso tiek perskaičiau jums. Taip, ko pono Heller išdėstytos mintis, dabar kolegės Karvalijo išdėstytos mintis dėl kai kurių specifinių programų. Pone Karvalijo, ir čia išdėstytų angliškai tai, ką minėjo kolegė. Pone Karvalijo sakė štai ką. Vykstant trilogo sustikimams, kurie prasidėjo sausio mėnesį, buvo numatytos darybos dėl tam tikrų specifinių programų. Ir ten buvo kalbama apie tam tikras bendras taisyklės. E, buvo kalbama apie įvairius programos Horizontas 2020 aspektus ir apie Europos parlamento prioritetus. Tai apima ir suprantama požiūrį į inovacijų ciklą, siekiama išplėsti e, programų dalyvių skaičių ir siekiama geresnės sinergijos tarp jų. Horizontas 2020 turi tikslą padėti lengviau pereiti nuo e, mokslo tyrimų prie jų taikymo gamyboje. Tai, tai čia turėtų būti numatytos galimybės plačiai dalyvauti projektuose Europos pramonės įmonėms. Horizonto 2020 tikslas yra aktyviai įtraukti į procesus mažas ir vidutinės įmonės. Europos parlamentas siūlo padidinti biudžetą, kuriuo galėtų, kuriuo galėtų pasinaudoti mažos ir vidutinės įmonės. E, reikėtų, kad juos galėtų nuo 15 iki 20 procentų gausiau dalyvauti projektuose. Tas platesnis dalyvavimas e, yra labai svarbus ir horizonto 2020 tikslas yra taip pat ne tik plėsti programų dalyvių skaičių, bet ir išlaikyti aukštą kompetencijos lygį, užtikrinti skaidrumą ir numatyti taisyklių supaprastinimą, vystant įvairias priemonės ir schemas. Na ir galiausiai leiskite paminėti e, sinergiją su kitais egzistuojančiais fondais. E, svarbu kad būtų tinkama tremiami visuomenės iššūkiai. Būtina, kad programa turėtų vieningą finansavimo šaltinį. O tam būtina apimti ir inovacijų sektorių. Dėl to horizontas 2020 turėtų būti siejamas su, kitomis, su kitais finansavimo šaltiniais, kurios turi Europos Sąjunga. Ypač turėtume pasitelkti struktūrinius fondus E, horizontas 2020 projektai turėtų turėti galimybę būti finansuojami e, iš būtent šių fondų. Ir dabar e, apibendrindama galėčiau pasakyti štai ką. Visų trijų pranešėjų vardu galiu pareikšti, kad mes Esame atviri visų kolegų pasiūlymams, mes norime dirbti kartu su Europos komisija ir su taryba. Būtina pasiekti galutinį sutarimą su taryba, o to sutarimo tikslas yra turėti geresnę, kuo geresnę programą Horizontas 2020. Dėkuoju. Ms. Maroval, thank you very much. Ačiū, ponė Madurel. Ačiū už šį atvirą požiūrį. Linkime Jums kuo didžiausios sėkmės dėrybose. Na ir paskutinis darbo tvarkės klausimas yra kiti klausimai. Potas Odi, prašau. Dalyvavau koordinatorių posėdyje. Nedalyvavau tiksliau. Deja išsijungė pono Odi mikrofonas. Oui, je, je vais vous demander, monsieur. Norėjau paklausti, pirmininkė. Ar negalėtumėt pakla... papasakoti apie backloading klausimą, apie CO2 emisijas, kaip į komitetą šitas klausimas bus pateiktas iš naujo. Norėčiau paklausti, ar galima pagal 50 straipsnį sukurti E, dosie, kad suartėtų komisijos ir įtrė komiteto nuomonės, kaip paskui plenarinėme posėdėje šitas klausimas bus svarstomas, kaip jisai į plenarinį sugrįš. Turėtume kreiptis į Envi komitetą dėl šio klausimo, nes jie vadovauja šio klausimų tvarkymui. Ar kažkas norėtų tarti žodį? Pone Korhola, prašau. Pone Korhola kalba ne į mikrofoną. Sorry, I happen to be the responsible uh, rapporteur of, of EPP. SLP frakcijos vardu buvo pranešėja šiuo klausimu Envi komitete. Turiu informacijos, kad uh, vien Envi komitetas nebus atsakingas už šią sritį. Birželio 19 balsuosime ir plenarnėje sesijoje taip pat e, Liepos pradžioje bus balsuojama dėl šio klausimo. Apgalėstaujame dėl to, nes asmeniškai manau, kad ITRE komitetas taip pat turėtų pareikšti savo poziciją dėl šio įdomaus ir ginčytino klausimo. Tikrai nenorėčiau, kad vien Envi komitetas būtų už jį atsakingas. Pasistengsiu pasiekti, kad e, LP frakcijos pozicija atsispindėtų pakankamai ryškiai šiame procese. Ačiū, poniai Korholai susisieksime su Envi komiteto pirmininku, kuris yra pranešėjęs šią temą, kiek žinau. Envi komiteto koordinatoriai sutarė, kad gegužės 27 baigtųsi pakeitimų teikimo terminas ir plenarnėje sesijoje būtų balsuojama šio klausimu, kaip pane Korhola minėjo, Liepos mėnesį, tačiau susisieksime su Envi kolegomis ir jums pranešime apie tai, ką iš jūsų sužinojimo, ar yra dar kitų klausimų, atrodo, nėra kitas posėdis vyks gegužės 29-30 dienomis, pradžia 9 val. Ačiū visiems, linkiu gero vakaro.